Iniziamo. Prašom pradėti. Pirmiausia, noriu visiems palinkėti naujų metų gerų. Be abejonės turime pradėti dirbti ir mūsų posėdis šiandien labai svarbus, pirmasis šiais metais ir įvertinsime Žemės ūkio ir kaimo plėtros būsimojo komisaro pono Čelos e, kvalifikaciją. Sveikinu komisijos, kandidatai komisijos narius komiteto vardu ir dėkoju iš anksto už išsamius atsakymus, kuriuos mums pateiksite per šį klausimą. Noriu pabrėžti, gerbiamasis kandidatai komisijos narius, kad prieš pradedant dar šį posėdį mūsų komitetų iškilo susirūpinimas dėl komisijos pateikto dokumento, kuris yra įvardintas globalios <coughs> Europos reformų darbo tvarkė. Tame dokumente yra iš esmės sumažinti ištekliai KAP visoms, e, BŽUP visoms rytims. Ir mes e, Mm, tada kreipėmės į jūsų pirmtakę komisijos narę Fisher Bowles, teikdami, kad privalu galvoti apie bendrą žemės ūkio politiką. Tuo metu nebuvo galima taip e, paprasčiausiai paimti ir paskelbti tam tikrą karą už išteklius bandant atremti 21 amžiaus iššūkius. Fisher Bowles teigė, kad e, ji komisijos dokumente ne apie tai norėjo mm, kalbėti ir aš tikiuosi, kad jūs, gerbiamas kandidatė, šį rytį išsakysit savo nuomonę apie tai. Be to, komitetas daug kartų yra atkreipęs dėmesį į pastarojo meto krizę, kuri apima didelę dalį žemės ūkio. Pienininkystės sektorius, pavyzdžiui, nukentėjo labai smarkiai dėl kainų smukimo, kaip ir daugelis kitų sektorių. Be bejonės turime atsižvelgti į visos Europos, nuo šiaurės į pietus, nuo rytų į vakarus poreikius ir interesus. Jeigu norim sukurti vieningą sistemą, turime ieškoti subalansuotų ir nuseklių intervencijos mechanizmų, kurie aptarnautų Europos visuomenės poreikiams. Žinome, kad visose 27 valstybėse piliečiams ir ūkininkams išskyra specifinės problemos. O dabar, kolegos, pasakysiu konkrečiai, kaip šį rytį vyksta mūsų klausimas. Gairės E, komisarų patvirtinimų yra numatyta 77 taisyklėje. Ir jūs vertinsime bendrai e, pagal kvalifikaciją, pagal jūsų pasiryžimą dirbti Europos labui ir asmeninės savybės. Taip pat įvertinsime, kiek gerai esate susipažinę su savo portfeliu ir kaip sugebate bendrauti. Taip pat prieš klausimą uh, E, kandidatas į komisijos narius atsiuntė atsakymus raštu į klausimyną, kuris buvo pateiktas iš anksto ir e, atsakymai raštu yra išdalinti visiems e, parlamentarams visomis kalbomis. Dabar dar kartą apie tai, kaip vyks klausimas. Pirmiausia, kandidatas žodžiu pasakys įžanginę kalbą, neilgesnę kaip dešimties minučių. Po to 2 valandos 40 minučių bus skirta klausimams. Pradėsime nuo frakcijų. Vienai frakcijai vienas asmuo galės atstovauti. Ir prasidės vadinamoji ping-pong sistema, kas penkias minutės, e, į, padalinta į pasisakymus po penkias minutės. E, Dvi, viena minutė klausimui, dvi minutės atsakymui, viena minutė papildomam klausimui ir jeigu dar reikia, viena minutė atsakymui papildomą klausimą. Jeigu toks papildomas klausimas bus pasiktas. Aš elgsiuosi labai griežtai, ribosiu parlamentarų pasisakymus vienai minutiai. Kuo trumpesnė bus jūsų klausimai, tuo daugiau laiko komisaras turės atsakyti ir jūs daugiau turėsit laiko papildomam klausimui. Noriu aiškiai pasakyti papildomi klausimai turi būti papildomi. Jie yra, kitaip tariant, susiję su e, pirminiu klausimu. Negalit naujos temos iškelti. Iki klausimo pabaigos. E, tiksliau, prieš klausimą pabaigą, jeigu norės, kandidatas galės pasakyti baigiamąją kalbą, kuri turėtų būti neilgesnė kaip penkių minučių. Verčiama į 22 kalbas, todėl Kiekvienas iš jūsų galite kalbėti savo kalbą. Ši diskusija yra transliuojama interneto svetainėje gyva, e, tiesiogiai. Video įrašas bus ten pateiktas taip pat. Taip pat yra rengiamas e, posėdžio protokolas, kuris taip pat bus greitai prieinamas per internetą. Dabar žodis suteikiamas ponui Čiolos. Dešimties minučių pasisakymų. Prašom. Thank you, Chairman. Honor, honorable Chair Di Castro, distinguished members of European Parliament, Gerbiamas pirmininkė De Castro, gerbiami Europos parlamento nariai, ponios ir ponai, labai džiaugiuosi šią galimybę šiandien būti Europos parlamente. Kodėl? Todėl, kad Lisabono sutarčiai įsigaliojus e, bendros žemės ūkio politikos šeima dabar dar labiau sutvirtėjo ir dabar jūs galite pilnai įsitraukti į šios ryties politikos sprendimų prieimimą. Noriu jūs patikinti, kad jeigu jūs mane patvirtinsite į šį postą, savo strategiją formuosiu atsižvelgdamas į šią naują realybę. Ir kodėl dėl to džiaugiuosi? Todėl, kad žinau, jog bendros žemės ūkio politikos kokybė ir patikimumas gali būti tik sustiprinti jūsų įsitraukimu, jūsų stipriu bendradarbiavimu. Daugelį iš jūsų pažįstu iš to laiko, kuomet anksčiau buvo Rumunijos žemės ūkio ministras, taip pat ir iš kitų mūsų susitikimų per mano profesinį gyvenimą. Aš žinau, kad Europos žemės ūkio kaimiškų vietovių įvairovė yra labai gerai atstovaujama čia. Šis komitetas yra puikus įvairovės pavyzdys, tos įvairovės, kurią aš noriu išsaugoti ir puoselėti Europos žemės ūkiją. Taip pat žinau, kad šis komitetas yra labai svarbus, legitimus politinės kompetencijos šaltinis bendro žemės ūkio politikos rytyje. Kaip politikas lauksiu jūsų minčių, jūsų pozicijų ir todėl nuolat ateisiu pas jūs, kad būčiau įvertintas, bet taip pat ir kad galėčiau pasikeisti, kaip dabar, pirmomis mintimis, pirmomis idėjomis, kad būtų galima pradėti galvoti apie bendro žemės ūkio politikos ateitį. Esu pasirengęs jūsų išklausyti, bet taip pat išsakyti iš savo poziciją Tačiau visų pirma noriu prisistatyti pats ir pristatyti keletą savo mm, minčių apie būsimą darbą savo kadencijoje ir leiskite man tai padaryti savo gimtąją kalbą, rumunų kalbą. Aš gimiau 1969 metais Rumunijoje, šalyje, kuri pergyveno kolektivizaciją, revoliuciją, po to sudėtingą perinamai laikotarpį, kol galiausiai surado savo vietą Europoje. Iš profesinio požiūrio taško aš mm, dešimtam dešimtmetį tobulinausi šalyje, kuomet mm, vyko Europos suartėjimas su buvusiam komunistiniam šalimis iš rytų vidurio Europos mm, Mano įsitikinimai yra susiję su laisvė ir pagrindinėmis vertybėmis, todėl man ypač rūpi Europos kūrimas ir santykiai žemės ūkio kaimiškos plėtros rytyje. Uh, Dirbau šeiminiuose ūkiuose, taip pat žemės ūkio bendrovėse, palaikiau glaužius ryšius su žemdirbiais ir profesinėmis vietos bendrovėmis, su administra... nacionalinio ligmens administracija, taip pat dirbau politinių sprendimų prieimimo lygmenį. Dirbau sudėtingų laikotarpių žemės ūkio ir kaimo plėtros ministru ir tikrai laikiausi griežtos drausmės ir profesionalizmo reikalavimų per tą sudėtingą laikotarpį. E, supratau, kad neįmanoma suprasti žemės ūkio vien iš savo e, darbo biuro. Būtina palaikyti glaudų realų dialogą, išklausyti visas pusės. Ponios ir ponai, um, Lisabono sutartis įtvirtino Romos sutarties principus, kurie yra labai svarbus bendrai žemės ūkio politikai. Bendra žemės ūkio politika turi, u, turi užtikrinti rinkos aprūpinimą maisto produktais ir taip pat garantuoti padorės pajamas žemdirbiams žemės ūkio produkcijos gamintojams. Ir žemės ūkio politika taip pat turi būti pritaikyta prie vidaus iššūkių, bet taip pat prie mm, išorinės, tarptautinės raidos. Nepaisant to, e, visą tai, ką iki šiandien mes esame pasiekę, nėra savaime suprantama ir nekintama ypač kai na kalba apsirūpinimą maistu, juk ES šiandien yra 27 valstybių narių sąjunga. Aišku, kad yra daugiau įvairovės, bet yra taip pat ir daugiau potencialo žemės ūkio kaimo plėtros rytyje. Žemės ūkis nėra vien tik tai um, maisto produktų gamyba, bet tai taip pat labai svarbus gerovės Europos piliečiams šaltinis. Tai yra ir aplinkos apsauga, apsauga ir racionalus gamtos išteklių panaudojimas, klimato kaitos um, e, prevencijos priemonės, gyvūnų gerovė. Visa tai labai svarbu, turint omenyje tolesnės diskusijas dėl žemės ūkio politikos Europoje. Mano um, mandato pagrindinis prioritetas bus skirtas žemės ūkio politikos perspektyvoms po 2013 metų. Tai yra tai, ko tikisi ūkininkai iš Europos, tai yra stabilumo, prognozuojamumo. Vartotojai nori e, saugių ir sveikų maisto produktų. Mokesčių mokėtojai nori, kad jų pinigai būtų panaudojami veiksmingai ir skaidriai. Bendra žemės ūkio politika turi mm, atitinkamai atspindėti skirtas biudžeto lėšas ir tinkamai jas panaudoti. Bendro žemės ūkio politika ateityje turi būti labai tvirta ir subalansuota e, bendrijos politika. Čia labai svarbus trys elementai. Visų pirma, tiesioginės išmokos. Man atrodo, kad tiesioginės išmokos parodė savo tinkamumą užtikrinant ūkininkų pajamų stabilumą. Man tai yra labai svarbu. Akivaizdu, kad reikia išanalizuoti, kaip yra paskirstomos tiesioginės išmokos, reikia naujai peržvelgti naujų, naujas bazės, reikia užtikrinti konvergenciją ir tinkamesnį um, pajamų paskirstimą tarp skirtingų ūkininkų, skirtingų regionų ir valstybių valstybių narių. Antras dalykas - šio laikiški rinkos reguliavimo mechanizmai. Jie turi prisidėti prie pagrindinių žemė, bendros žemės ūkio politikos uh, principų uh, tikslų siekimo. Tai yra, jie turi išspręsti rinkos trūkumus ir greitai bei lankščiai leisti prisitaikyti prie e, kainų sviravimų, kas turi poveikio ūkininkams, bet taip pat ir vartotojams. Aš kalbu apie kainų kintamumą. Rinka turi, turi ir toliau vaidinti e, reguliuojamą į vaidmenį. Ir aš čia labai aiškiai pasisakau to klausimu. Tačiau aš nemanau, kad mes galime leisti, jog krizės nepataisomai paveiktų skir, tiesiog atskirų Europos žemės ūkio sektorių stabilumą. Tai yra e, žemės ūkio regionai, kurie yra labai pažeidžiami, kurių stabilumas gali būti sugriautas Europoje ir kur um, ūkininkų pajamos gali labai sumažėti. Agro uh, um, prekių, maisto prekių srityje kainų kintamumas yra labai svarbus elementas, ypač turint galvoje spekuliacinius mechanizmus. Ir todėl mums yra labai svarbus reikalingi sprendimai. Aš manau, kad kartu mes juos rasime. Trečia, kaimo plėtros politika. Ši politika turi padėti restruktūrizuoti ir modernizuoti um, žemės ūkį Tai yra um, bendrai kaimo ekonomikos uh, neatskiriamą dalį. Turi taip pat uh, tai padėti uh, pagerinti žemės ūkių prisitaikyti prie klimato kaitos ir padėti mažinti CO2 išlakas. Kaimo plėtros politika turi leisti užtikrinti įvairovės vertybių puoselėjimą, užtikrinti privataus ir viešaus sektorios partnerystės ir um, užtikrinti ryšius tarp vietos lygmens, užtikrinti užtikrinti sanglaudos politikos e, e, įgyvendinimą. Ta prasme, žemės ūkio įvairovė Europos erdvė e, turi prisidėti prie ekonominio ir socialinio europinio modelio plėtojimo dar geriau, dar labiau matomų būdų žemės ūkio maisto produktų e, sektoriaus Europoje orientavimas į kokybę ir įvairovę yra labai svarbu, turint omenyje tarptautinę rinką. Mes turime remti, stiprinti savo sektorių, ypač tarptautinėse komercinėse priekybose. Labai svarbu, kad mes galvotumėm apie um, Europos maisto produktų kokybę, kad tai taptų mūsų tarsi um, ženklų pagrindinių, nes tai yra labai svarbu uh, taip pat ir uh, mūsų piliečių geroviai sveikatai. Aš tikiuosi, kad tai bus, mm, dirbant kartu su kolegomis, tos mintis bus paremtos ir įtvirtintos. Ponios ir ponai, mes, kai kalbame apie bendrą žemės ūkio politiką, kalbame ne vien tik tai apie maistą, mes kalbame taip pat apie Mm, didelį skaičių darbo vietų, todėl tai yra labai svarbu, kad mes ir ateityje dirbtumėm kartu. Grazie. Grazie komisario, grazie per il rispetto per. Ačiū komisarui. Taip pat už tai, kad ir laikėtės nustatyto kalbėjimo laiko, jo neviršijote. Jūsų žanginis pasisakymas mus nuramino. Dabar pradėsime pirmą klausimų atsakymų ratą. Ponas Deš. Ačiū. Labai komisarė, sveikinu Jūs komiteto, mūsų frakcijos vadu, linkiu sėkmės, noriu Jūsų paklausti, kaip Jūs e, vadovaudama vadovaudamasis Romos sutarčių nuostatomis sieksite užtikrinti atitinkamą pragyvenimo lygį Europos žemdirbiams. Kaip jūs vertinate 2009 metų 73 reglamento atitinkamus e, straipsnius 17 ir kitus ir kaip jūs vertinate lėšų perkelimą žemės ūkių iš antrojo ramščio į kitas sritis. Svarbiausias klausimas, kaip jūs įtrauksite parlamentą į savo veiklą tam, kad jis galėtų, kaip manoma, geriau naudotis savo kaip kontroliuojančios institucijos teisėmis. Ačiū, panai Dės, už šį klausimą. Iš mano atsakymų raštu ir iš įžanginio pasisakymo turbūt supratote, kad e, bendroji žemės ūkio politika privalo būti nukreipta į stabilumo užtikrinimą ir pajamų užtikrinimą žemdirbiams. Todėl aš manau, kad tiesioginės išmokos ir pirmasis ramstis ir turėtų daugiausia dėmesio skirti, siekiant užtikrinti kainų stabilumą ir žemdirbių pajamas. Ir aš tą kryptimį dirbsiu. Tačiau rinkos reguliavimo mechanizmai, kuriuos aš taip pat analizuosiu, irgi yra svarbus tam, kad e, būtų galima sustabdyti arba šiek tiek reguliuoti rinkos vyravimus ir užtikrinti žemdirbių pajamas. Antrasis ramsis tai yra kaimo plėtros politika. Mano galva, šis ramstis turėtų išlikti bendrosios žemės ūkio politikos kompetencijoje, nes žemės ūkio negalima atskirti visiškai nuo kaimo plėtros. Todėl mums reikia savame suprantama, glaudžiai bendradarbiauti su sanglaudos politika tam, kad išvengtume prarajų tarp uh, miestų plėtros, miesto plėtros ir kaimo plėtros. Jie reikalinga sinergija. Dėl Europos parlamento įtraukimo aš labai aiškiai pasakiau, kad man bendradarbiavimas su Europos parlamentu labai svarbus. Uh, nes puikiai žinau, kad šiame komitete yra labai daug kompetitingų žmonių ir todėl man jų pagalba reikalinga. Papildomas klausimas. Ačiū komisarė už Jūsų atsakymą. Per artimiausią laikotarpį, kuomet dirbsite, svarbiausias dalykas, kuriam turėsite skreipti dėmesį, tai yra e, apsauga nuo e, įvežamų žemės ūkio produktų. E, todėl, e, nepaisant to, kad e, ji silpnėja, reikia priimti atitinkamas nuostatas dėl importuojamų maisto produktų ir jų kokybės. Ir kalbant apie žemės ūkio politikos ateitį, yra labai svarbus įvykiai šiuo metu vykstantis pienininkystėje. Man įdomu būtų išgirsti, ką Jūs manote apie tai, kad e, pieną gaminantis ūkininkai susiduria su didelėmis problemomis ir kaip užtikrinti jų pajamas ateityje. Ačiū labai. Per vieną minutę, aišku, negalėsiu e, smulkiai atsakyti jūsų klausimą, tačiau e, apsauga mūsų žemės ūkio rinkus. Jūs puikiai žinote, kad galioja atitinkamos normos ir reikalavimai maisto produktams E, kitiems žemės ūkio produktams, kurie yra įvežami ES ir galiu suštikrinti, kad tarptautinėse darybose visą laiką reikalausiu, kad e, Europa, Europoje galiojančios kokybės normos būtų taikomos ir kitose valstybėse. Dėl pieno sektoriaus. Šiuo metu vyksta diskusija apie šio sektoriaus ateitį. Joje mėginama susitarti dėl naujų mechanizmų, kuriuos galima būtų pasitelkti atsisakius pieno kvotų tam, kad bendrai galėtume užtikrinti pieno ūkininko ateitį. Ačiū panu Dėsui, panu komisarui. Žodis Kapalas Santos, prašau. Pone komisarė, Socialistų frakcijos vardu norėčiau pasveikinti šiuose klausimuose, palinkėti jums sėkmės socialistų frakcijos vardu, kuomet naujos valstybės narės prisijungė prie ES, jos gavo galimybę suderinti e, bendro žemės ūkio politikos nuostatas su pasaulio prekybos organizacija galiojančiais reikalavimais. Aš sutinku su jūsų įžanginiu pasisakymu dėl to, kad pagrindinis prioritetas yra užtikrinti e, tam tikrą pusiausvyrą valstybėse narėse, kalbant apie ūkininkų pajamas. E, nes šiuo metu iš tikrųjų egzistuoja nemažai skirtumų tiek pajamų atžvilgių, tiek kitais atžvilgiais. E, aš išvelgiu tam tikrų skirtumų tarp jūsų atsakymų raštu ir dabar išsakytų minčių, kuomet jūs kalbate apie tai, kad esate nusteikęs vykdyti reformas ir tuo pačiu metu uh, gruodžio 7 dieną jūs kalbėjote apie tam tikrus prisitaikymus, jau nebekalbėjote apie reformas. Taigi, e, kaip jūs iš tikrųjų esate nusteikęs veikti? Atsakymas. Aš nežinau, e, kokias mano mintis buvo paviešintos spaudoje, tačiau ponio Kapolos Santos mes jau dažnai kalbėjome šiuo klausimu. Ir aš E, pasakiau jau anksčiau, kad reikia reformuoti bendrą žemės ūkio politiką, geriau ją pritaikyti prie dabartinio konteksto, kuomet Europoje yra 27 valstybės narės. Žemės ūkis ir kaimo vietovės Europoje pasikeitė, atsirado daugiau įvairovės ir aš manau, kad e, e, žemdirbių pajamų stabilizavimas yra svarbiausias šios reformos tikslas, tai nereiškia finansinės paramos mažinimą arba atskirų mechanizmų visišką atsisakymą. Pirmiausiai, mano galva, reforma reiškia prisitaikymą prie naujos situacijos ir atitinkamą elgesį. Tokie yra mano tikslai. Aš noriu įvykdyti reformą, bet ne e, pačios reformos labui, o siekiant geriau reaguoti ir prisitaikyti prie dabartinės situacijos. Ir būtent tuo tikslu vadovaudamasis aš ketinu tiek ES viduje, tiek per tarptautinės dėrybas atitinkamai elgtis ir atitinkamas pozicijas atstovauti, nes e, aš manau, kad e, tarptautinės sutartys pasirašinėdami mes privalome sustiprinti savo žemės ūkį ir pagerinti uh, jo galimybės įsitvirtinti pasauliniu mastu. Nežinau, ponė Kaplosantos, ar atsakiau jūsų klausimą, tačiau aš tikiuosi, kad dialogas su Europos parlamentu ateityje tarp manęs ir Europos parlamento vyks ne per spaudą, bet betarpiškai. Ačiū. Aš klausydė. Luis dar kartą. Ačiū už jūsų paaiškinimą. Kaip jau minėjau, pati jautriausia reformos dalis mūsų nuomonė yra susijusi su klausimu, pagal kokius kriterijus skiriama žemės ūkio parama. Ar jūs manote, kad tie istoriniai kriterijai šiuo metu jau yra pasenę? Ar galbūt manote, kad bent jau dalis jų gali e, išlikti ir iki 13 metų ir kokie jūsų nuomonė yra nauji paramos žemdirbiams skirimo kriterijai, pavyzdžiui, naujų darbo vietų kūrimas ar kokie nors kiti. Ir galiausiai jūsų atsakymai raštu nedaug informacijos suteikia apie darybos PPO kontekste. Ar jūs manote, e, kokiu pozicijų laikysis ES Dohos darybų kontekste, komisarų žodis. Ačiū labai. Kriterijai teikti paramą yra tokie. E, reforma, mano nuomonė, turėtų būti vykdoma taip, kad ji užtikrintų pusiausvyrą tarp atskirų regionų valstybės analise ir atskirų žemės ūkio šakų. Aš manau, kad e, tie istoriniai kriterijai iš tikrųjų nėra visiškai tinkami. E, paramos atskirimas nuo gamybos buvo teisingas sprendimas, tačiau šiuo metu jis jau yra taip pat ne visiškai tinkamas. Taigi, pirmiausia, sieksiu užtikrinti tą mano minėtą pusiausvyrą. Aišku, mes su skiriama parama susijęsime atitinkamas prievolės tam, kad galėtume pateisinti mokesčių mokėtojų pinigų leidimą. Čia turiu omenyje atitinkamus reikalavimus susijusius su aplinkosauga, kurių turės laikyti žemdirbiai, tačiau taip pat turėsime rasti tinkamus mechanizmus, kurie iki šiol nėra rasti. Dėl rinkos sandaros. Manau, kad ES jau yra padariusi nemažai nuolaidų PPO kontekste žemės ūkio srityje ir dabar laukime atitinkamų žingsnių iš savo partnerių, nes mes jau beveik pasiekėme savo ribas. Pirmikas, ačiū komisarui, po, ponui Hoizlingo žodis. Prašau, Martinai. Sveikinu Jūs žaliųjų frakcijos vardu linkiu sėkmės, tačiau norėtume išgirsti konkretesnių atsakymų klausimus apie tai, kaip jūs ateitie ketinate atsižvelgti į biologinės įvairovės, klimato kaitos ir kitus e, aplinkosauginius aspektus, skiriant tiesioginės išmokas žemdirbiams, dirbdama Žemės ūkio ministru Rumunijoje, jūs daug dėmesio skiriate smulkiesiams ūkininkams ar tiesioginių išmokų e, srityje jūs taip pat norėtumėte peržiūrėti dabartinę e, tvarką, kuomet 80 procentų paramos yra skiriama didžiosiam žemės ūkio bendrovėms ir taip pat norėčiau išgirsti, kokie kiti bus jūsų pagrindiniai kriterijai skiriant tiesioginę paramą. Dėl pienininkystės taip pat norėčiau paklausti, Likščioliniai jūsų atsakymai nebuvo labai aiškus ir konkretus, ar galėtumėte įvardinti konkrečius mechanizmus, kaip po 13 metų reiktų reguliuoti pieno pasiūlą ir e, ar numatote tam tikras eksporto e, skatinimo priemonės, kurios padėtų reguliuoti pieno rinką. Komisarė, prašau. Ačiū. Dėl klimato kaitos ir uh, rūšių įvairovės išsaugojimo susijimas su tiesioginėmis išmokomis. Kaip jau minėjau, mums reikalingos tokios aplinkosauginės prievalės. Tačiau antrasis bendro žemės ūkio politikos ramstis turėtų būti išnaudotas geriau, siekiant, kad e, ūkininkai įtrauktų į savo gamybos sistemas tuos elementus, kurie padėtų kovoti su klimato kaita ir užtikrintų rūšių įvairovę. Taigi čia reikia geriau naudotis turimomis galimybėmis pagal antrąjį ramstį. Dėl smulkiųjų ūkininkų tiek paskirstant tiesioginės išmokas, tiek e, kitais klausimais diskutuojant mes sieksime minėtos pusiausviros, tačiau ir čia galime pasinaudoti antrojo ramščio galimybėmis ir parodyti, kad e, smulkus ūkininkai tam tikromis specifinėmis sąlygomis dirbdami gali būti konkurencingi, nes jie geriau prisitaiko prie vietinių rinkų poreikių. Taip pat antrojo ramščio kontekste ir atsižvelgdami į tai, kad e, tiesioginių išmokų pusiausvyrą pagal pirmąjį ramstį privalo būti užtikrinta, turi būti veiksmai derinami taip pat ir su antrojo ramščio priemonėmis. Šiuo metu dar nėra priimti konkretus sprendimai, tačiau labai svarbus yra bendrėjai kriterijai ir bendri mechanizmai. Dėl pieno sektoriaus manau, kad ateitie privalėsime rasti atitinkamas mechanizmus, kurie užtikrintų, e, jog pasiūla nėra, nebūtų administraciškai kontroliuojama, o kad pati save reguliuotų. Europos komisijos pieno ekspertų grupė čia dirba labai svarbu darbą, pavyzdžiui, e, siūlydama e, pasirašyti ir renkti atitinkamas šakinės sutartis. Ir apie pieno sektoriaus problemas iš tikrųjų e, esu pasirengęs diskutuoti ir bendradarbiauti su uh, konkurencijos rytėje dirbančiais e, kolegomis, tačiau aš sieksiu, kad e, nebūtų šis rytis, kaip anksčiau, reglamentuojama vien tik tai administracinių požiūrių. Galbūt galėtumėte atsakyti į klausimą dėl eksporto subsidijų, nes jis yra labai svarbus žemės ūkio politikos ateičiai. Jūsų pirmtakė daug dėmesio skiria liberalizavimo, rinkų liberalizavimo klausimui. Ar jūs tęsite jos pradėtą politiką, ar ketinate ją keisti ir siekti, kad žemės ūkio politikoje, taip pat kaip ir kitose politikos rytise, pavyzdžiui, finansų srityje, e, ne vyktų viskas chaotiškai. Ir Paryžiuje buvo nesiniai sustikę 22 ES žemės ūkio ministrai ir palaikė būtent tokius pasiūlymus, kaip jūs vertinate, siūlymus e, labiau reglamentuoti žemės ūkio rinką, leisti ją daugiau kištis politikams. Sakymas. Iš tikrųjų, maisto produktų srityje rinka yra svarbus veikėjas, kaip ir kitose sritise, ir mums reikia tokių rinkos reguliavimo mechanizmų, kurie nenukreipti prieš pačią rinką, tačiau ją remia ir palaiko. Ir aš to sieksiu. Dėl eksporto subsidijų aš manau, kad e, tai nėra esminis ateities sprendimas. Kai kuriuose sritise iš tikrųjų eksporto subsidijos bus išlaikytos ir pažvelgsime į tai, kokie bus e, tarptautinių darybų rezultatai tose sritise. Tačiau aš taip pat nesu liberalizacijos šalininkas vien tik tai dėl pačios liberalizacijos. Aš noriu, kad liberalizacija rinkų, liberalizavimas būtų naudinga žemdirbėms. Ačiū gerbiamas komisarė James Nicholson. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Sveikinu atvykus gerbimą kandidatą į komisijos narius. Kai aš tapau šio komiteto nariu prieš 21 metus, BŽUP sudarė daugiau negu 50 procentų biudžeto. Jeigu šiandien patvirtinsime, jūs pat, būsite patvirtintas į šias pareigas, kokį lygį jūsų nuomonė reikės palikti žemės ūkiui. Nesgi jeigu biudžeto nėra, tai negalima nei ūkininkui padėti, nei kaimo ekonomikai. Antras dalykas. Vakar ponui daliai pateikiau keletą klausimų ir galiu pasakyti, kad mane tie atsakymai visai nepatenkino, e, kaip ir atsakymai kitų kolegų klausimus. Jis ir toliau tęs tai tą veiklą, kurią atlikdavo Didžiai Senko dėl e, dirbožėmio direktyvos, dėl kitų e, teisėkuros aktų. Tokiu būdu e, praktinių problemų ūkininkams atsiras tik daugiau. Ką jūs darysite? Ar jūs komisijoje bandysite apgirti, apginti žemės ūkio sritį nuo kitų komisarų? Šįryt, šryto jūs sakėt, kad esat linkęs į reformas ir mm, galvojate apie tiesioginės išmokas. Kaip jūs užtikrinsite, kad ateityje BŽUP fondai bus paskirstyti aktyviems ūkininkams ir ką jūs įvardintumėt kaip aktyvų ūkininką? Gerbiamas kandidatas. Domnule Nicholson, în privința bugetului, e, cred că am fost e, clar și în răspunsurile pe care. Pone Nikolson, aš manau, kad e, savo atsakymus raštu aiškiai pasakiau ir paminėjau kad e, dabartinė dabartinis BŽUP biudžetas leidžia vykdyti atitinkamą bendro žemės ūkio, bendro žemės ūkio politiką ir tiesioginės įmokos, jeigu viskas priklausytų nuo manęs, būtų išlaikytos ir aš iš tikrųjų padidinčiau žemės ūkio biudžetą, tačiau kartu su biudžeto komisaru ir visoje ministrų taryboje aš dėsiu visas įmanomas pastangas tam, kad būtų išlaikytos BŽUP biudžeto apimtis, nes jeigu mes siekiame, kad Europos žemės ūkio politika ne tik aprūpintų ES maistu, tačiau e, taip pat ir kitas funkcijas e, atliktų, kurių iš mūsų tikisi vartotojai. Tai mes privalome užtikrinti atitinkamą biudžetą. Todėl e, žemės ūkio politikos ateitis tiesiogiai priklauso nuo jos turimų biudžetinių lėšų. Dėl biurokratiškumo taikant BŽP priemonės. Puikiai žinote, kad buvo, ketinta, e, buvo ketinama supaprastinti biurokratinės procedūras. Ir ypatingai antrojo ramšio kontekste aš stengsiuosi šitas procedūras supaprastinti, tačiau tuo pačiu sieksiu išlaikyti ir lėšų panaudojimo atsekamumą e, bei kitus kontrolės mechanizmus jie neturi būti silpnami, tačiau e, bendrai galiu pasakyti, kad mes sieksime biurokratinių procedūrų supaprastinimo. Dėkui, pirmininkė. Ne, jūs neatsakėt visų klausimų, bet gal aš per daug ir pateikiau. Aš bandžiau, gerbiamas komisarė, jums pasakyti, kad egzistuoja labai didelis susierzinimas tarp ūkininkų dėl ES e, ilgumo ir pločio importuojamos prekis iš šal, trečiųjų šalių. Joms netaikomi tokie patys reikalavimai ir tie patys įstatyminiai standartai kaip mums. Ūkininkai jau pavargo nuo biurokratijos, nuo popierizmo. Ką jūs darysit, kad taip nebebūtų? Dėl to iš dalies yra atsakingos nacionalinės vyriausybės. Kaip e, jūs pareikalausite, kad nacionalinės vyriausybės sumažintų tos e, biurokratinius kliuvinius? E, Papra, pabandysiu paprašyti atsakyti ir antrą klausimą. Kaip jūs perpaskirstumėte fondus aktyviems ūkininkams ir kaip jūs apibrieštumėt, kas yra aktyvus ūkininkas? Nes man atrodo, kad ateityje iškils rimtų problemų, jeigu ateityje bandysime sukurti kaimo ekonomiką, kaimo visuomenę, kuri išgyventų visoje Europos Sąjungoje. Komisario, tai la risposta. Da, un agricultor activ cred că este acela care Kas, mano manimu, aktyvus ūkininkas? Manau, kad tai yra ūkininkas, kuris užtikrina žemės ūkio produkcijos gamybą, kuris užsima savo veiklą, gauna pajamas iš jos. Ir be pirminės žaliavos dar prisideda prie pridėtinės vertės kūrimo per um, gerovės kūrimo veiklą. Uh, Taigi aš manyčiau, kad bendro žemės ūkio politikos kontekste paramos skirstimas turi atspindėti būtent šią situaciją. Dėl imp eksportui taikomų normų. Kaip ir sakiau, aš pasistengsiu padaryti viskas, viską, kas įmanoma, kad tarptautinėse dėrybose mm, labai griežtus reikalavimus atitinkančios europinės normos, kurios taikomos vidaus rinkai, būtų e, taikomos, kad jų būtų laikomasi. Aišku, kad negalima visiems taikyti to, ką mes darome vien tik tai vardan vidaus rinkos. Mes priemėm savo sprendimus, e, kurie atitinka mūsų ūkininkų ir mūsų piliečių lūkesčius. Uh, Tačiau, kaip jūs ir sakėte tik, yra atitinkami elementai, kuriais užsima valstybės narės ir komisija pasistengs užtikrinti, kad būtų kiek įmanoma sumažinta biurokratija, tačiau tuo pat būdu nebūtų sumažintos mūsų galimybės kontroliuoti, kaip yra skirstomos lėšos. Labai ačiū, ponas Liujarik. Monsieur le commissaire, Ačiū pirmininkė, gerbiamas kandidatė. Patirtis rodo, iš pastarųjų keliarių metų per deregularizavimą įmonių, kad tikrai priejom prie nesėkmės visais požio taškais. Ar jūs sutinkate, kad ES neturėtų imtis iniciatyvų tarptautinėje arenoje e, dėl to, kad žemės ūkio produkcijos gamybos e, veiksmas turėtų turėti tą turinį, kokį jūs pristatėte. Tai yra apsirūpinimo maistų misija, aplinkos saugojimo misija, darbo vietų kūrimo misija turi vykdyti. Ar jūs galvojate, kad iš tikrųjų e, reikia grįžti prie minimalių kainų Europoje, kurios būtų garantuojamos ir kurias būtų galima garantuoti tam tikriems produkcijos kiekiams, būtų galima, aišku, kartu nuspręsti dėl vidutinio to europinio kiekio ir kad pagalbos klausimai neturėtų būti siejami ne su kuo kitu, kaip tik tai su tų misijų turiniu. Kandidatė. Aš puikiai suprantu suprantu jūsų klausimą dėl to, ar mūsų ūkininkai ir pajėgus būtų parduoti savo produkciją, tačiau rinkos atsiverimas, tas procesas prasidėjo jau prieš kurį laiką ir jis vyksta abiem pusėm. Mes tuose dėrybose kažką pasiūlome, bet kažką ir gauname. Europos žemės ūkio konkurencingumas per tuos pasarosius keletą metų sustiprėjo ir tas konkurencingumo stiprėjimas taip pat mums leidžia ir daugiau eksportuoti e, žemės ūkio produkcijos, nors mes aišku daug importuojame. Taigi e, nereikėtų vėl iš naujo kurti tvirtovės ir vien saugoti savo vidaus rinką, nes jeigu nebus to, tai garantuotos kainos ir neturės jokios prasmės. Tam ir yra daromas paramos atsiejimas. Kartu atsiejimas atveriant rinkas. Tačiau aš sutinku su jumis, kad reikalingi rinkos reguliavimo mechanizmai, kurie užtikrintų du dalykus. Visų pirma, tai yra ūkininkų pajamų stabilumą. Antras dalykas, tam tikrų kainų stabilumą. Irgi užtikrintų, aišku, čia reikia palikti tam tikros judėjimo laisvės. Jeigu ne, tai mes tuomet vėl turėsime um, kažkokias didelės atsargas maisto produktų, kurie būtų saugomi viešojo sektoriaus lėšomis ir tai tikrai būtų labai brangu. Tačiau aš manau, kad mes galime rasti ir naujų mechanizmų. Žemės ūkis e, yra labai svarbus tarptautinių dėrybų elementas ir aš tikrai sutinku su jumis, kad reikia užtikrinti, jog ir tose dėrybose būtų galima užtikrinti kiekvieno e, pasaulio regiono galimybės išplėtoti ir panaudoti savo potencialą, tuo pat metu, aišku, gerbent mūsų principus. Lioja Ryk. Euh, je, je comprends bien ce que. Puikiai suprantu, ką jūs aiškinate čia, tačiau tos tarptautinės iniciatyvos, kurias mes galėtumėm pasiūlyti, kurias, aišku, ne per vieną dieną bus sugalvotos ir tikrai uh, galbūt ir ne per mūsų kadenciją ne, nebus jos įgyvendintos, bet galbūt galima rasti kažkokių tai panašių mechanizmų, paskatinant kitus žemynus, kitas valstybių grupės padaryti panašiai tą, ką mes padarėme, kas taip pat galėtų garantuoti apsirūpinimą maistu visiems. O, o kas tai? Taip, iš tikrųjų, aš manau, kad laikantis tų tarptautinės priekybos taisyklių ir tų principų, e, daugia polariškumo ekonomikos principų, manau, mes galime užtikrintumėm, kad e, galėtumėm užtikrinti, kad regionai tikrai gana homogeniškai veiktų ir tikrai manau, kad būtų galima tokias idėjas paremti tačiau nesiekiant visiškai izoliuoti e, mūsų rinkos, nes tai turbūt būtų ir neįmanoma. Tačiau tuo pat metu suteikiant galimybės ir kitų pasaulio kampelių žmonėms e, pasinaudoti savo potencialų ir dalyvauti sąžiningoje priekyboje. Tikrai dėl šių principų gyvenimo jūs galite pasikliauti manimi. Giancarlo Scotta. Giancarlo Scotta. Ringrazio. Dėkuoju, gerbiamas ponė pirmininkė. Ir dėkoju kandidatui iš tai, kad jis atėjo į mūsų komitetą šyrit. Kolegos pateikė daug svarbių klausimų, o aš norėjau <coughs> pasiteirauti dėl kaimo teritorijų raidos, ypač nepalankiausiose zonose, tai yra e, kalnuose. Kaip ES per BŽUP gali sukurti papildomos vertės ekonominiams ir demografiniams pokyčiams kaimo teritorijose? Pavyzdžiui, ta teritorija, iš kurios aš esu, yra tokiuose nepalankiuose aplinkybėse. Kaip jūs tenksitės padėti toms šalims, e, toms dalims, kurios e, iš žemės ūkio pareikalavo daug lėšų anksčiau, dabar jos yra pamirštos ir e, dėl to kyla milžiniškų problemų, ne tik dėl geografinės jų padėties, bet ir dėl e, ekonominės ir socialinės raidos. Pilonul 2 al policijos agrikolo. Kalbant apie regionus, tai e, bendro žemės ūkio politikos ir kaimo plėtros antrasis ramstis numato tam tikras priemonės, kurias e, leidžia valstybėms ir regionams įgyvendinti konkrečias programas, kurios būtų pritaikytos prie regioninės specifikos. Aišku, kad uh, Um, palaipsniui dirbdamas per savo kadenciją aš tenksiuos padaryti, kad po 2013 metų bendra žemės ūkio politika mm, sudarytų galimybės valstybėms narėms uh, panaudoti daugiau įvairiosnių priemonių įvairiems regionams, ypač nepalankioje situacijoje esantiems regionams dėl kurių būtent būtų galima panaudoti tokias įvairias priemonės, kurios leistų išplėtoti vietinį potencialą. Čia reikėtų kalbėti apie e, novatoriškus tinklus, ūkininkų e, tarpusavio tinklus, privataus viešaus sektoriaus partnerystės ir taip toliau. Aš manau, kad būtent antrasis ramstis mums ir atveria labai svarbias galimybės būtent šiame antrame ramstėje valstybės narės turi daug judėjimo laisvės, būtent užtikrinant e, bendro žemės ūkio politikos būklės peržiūros e, priemonės, e, valstybės narės gali panaudoti įvairias priemonės sudėtingoje situacijoje esantiems regionams, būtent atsižvelgiant į gan sudėtingą situaciją, kurioje esame Europos Sąjungoje. Džen Karlo, ar norit papildomą klausimą pateikti? Replika. Uno di... Labai trumpai, pirmininkė, sureaguosiu. Viena iš žemės ūkio problemų šiuo metu yra e, žemės ūkio produktų klastojimas. Tokiu būdu yra e, suklastojama žemės ūkio rinka ir daroma žalajai bei valstybių narių ūkiams. E, žinome, kad teisiškai tie produktai turėtų būti apsaugoti, tačiau neretai matome, kad e, gamyba neretai vykdoma už saugomų ter, e, zonų ir ką galima būtų čia pakeisti. Aš manau, kad visų pirma jūs galvojate apie produkciją, kuri konkuruoja uh, Tai yra vienas iš labai svarbių elementų, būtent kai kalbame apie ES kokybinį elementą. Čia labai svarbu būtų peržiūrėti reglamentus susijusius su um, kokybės elementais ir tai būtų proga mums visiems paieškoti naujų mechanizmų, kurie leistų užtikrinti geresnę uh, Um, produkcijos kontrolę, kuriai taikomos, uh, ta, taikomas toks ženklinimas. Dėl konkrečių produktų dabar, pavyzdžiui, um, alyvų aliejus, pavyzdžiui, mes stengsimės rasti naujų mechanizmų ir naujų technologijų, kurios leistų užtikrinti dar veiksmingesnę kontrolę rinkoje, kad būtų galima uh, identifikuoti produktų klastotės, apie kurias jūs ir kalbėjote. Vartotojo pasitikėjimas tokių produktų yra labai svarbus dalykas ir visa tai, kas yra susijęs su komisijos darbu kai na kalba apie reglamentavimą, rinkos reguliavimą, tai yra labai svarbus dalykai. Ir tai ypač, kai na kalba apie vietinę produkciją. Alde, do la parola, do... Toliau, Alde frakcijos vardu, Ponas Reimers. Ačiū pirmininkė, mūsų frakcija, ponė Čiolas, jūs taip pat noriu pasveikinti. Noriu paklausti štai ko. E, Europos žemės ūkio produktai yra aukštos kokybės, tačiau susijęs su aukštomis sąnaudomis. Pasaulio rinkose konkuruojame su pigias e, žemės ūkio prekes ir gaminius gaminančiomis šalimis. Taigi, kokius mechanizmus jūs konkrečiai norite įdėkti, kad išliktume šioje konkurencinėje kovoje, kadangi pati esu e, ūkininkė, tai e, iš tikrųjų man labai daug rūpešių kelia ir įvairūs, įvairios e, biurokratinės prievolės susijusios su žemės ūkio produktų gamybą ir jos kokybės užtikrinimu. Jau savo įžanginėme pasisakymė minėjau, kad e, žemės ūkio produktų specifiškumas glaudžiai susijęs su labai aukštais jų kokybei taikomais standartais. Todėl mes turime siekti per tarptautinės darybas, taip pat ir e, skatindami uh, atitinkamus pardavimus, kad būtų e, laikomasi tokių aukštų kokybės standartų visur. Noriu Jūs patikinti, kad e, Europos Sąjunga gali stiprinti savo pastangas, siekdama šios standartus įdėkti pasaulio rinkose. Ir Taip pat ir kylančios ekonomikos šalise dabar didėja aukštos kokybės maisto produktų paklausa, todėl šio potencialu turime naudotis, skatindami mūsų e, žemės ūkio produktų pardavimų apimtis. Mes esame nustatę atitinkamas kokybės normas ir reikalavimų žemės ūkio produktams. Jos yra svarbios. Mes turime atitinkamai šviesti ir vartotojus, kad jie geriau susipažintų su šiomis kokybės normomis ir reikalavimais, tačiau aš manau, kad ir maisto produktų sektorius, gamindamas maisto produktus, privalo atitinkamą kokybę užtikrinti, todėl e, bendradarbiavimas yra labai svarbus tarp gamintojų, perdirbėjų ir tarp pardavėjų, ne vien tik tai egzistuojantis mechanizmai. Mes siekiame, kad būtų pardavinėjami labai aukštos kokybės e, perdirbti žemės ūkio gaminiai, tačiau tam reikalingas bendradarbiavimas. Labai gerai. Toliau žodis poniai Morvai. Köszönöm szépen, itt vagyok elnök úr, és magyar nyelven szeretnék. Ačiū. Čia aš sėdžiu ir norėčiau pateikti klausimą vengrų kalba. Gerbiamas kandidatė į komisijos narius, jūs esate Rumunijos ekspertas. Todėl jūs žinote, kad buvusios komunistinės valstybės turėjo tokį žemės ūkio sektorių, kuris išgyveno dar gilesnę krizę negu kitose Europos, e, kitose Europos valstybėse. Tas pats pasakytume ir apie dabartį. Šeimos ūkiai, vidutinio dydžio ūkiai susiduria su labai rimtomis problemomis dabar. Dabar iškilo grėsmė netgi galimybėms išgyventi. Prašyčiau, kad per dvi minutės jums skirtas jūs mums papasakotumėte kaip ketinate padėti smulkiems šeimos ūkiams ir vidutinio dydžio ūkiams naujosiose valstybėse narse. Ir kodėl aš turėčiau balsuoti už jūs, jeigu aš noriu atsa tiems ūkininkams atstovauti? Da, myčilė eksploat. Iš tikrųjų, smulkus ūkiai, maži ūkiai turi didelę sudaro didelę e, dalį visų žemės ūkio įmonių, ne tik e, naujosiose, tačiau taip pat ir senosiose valstybėse narėse, pavyzdžiui, Pietų Europoje. Rytų Europoje tai susiję ir su būtinybė vykdyti struktūrinės tokių įmonių reformas, jas modernizuoti. Antrasis e, bežiaupė ramsis turi būti surėdytas taip, kad būtų galima atsižvelgti į šių smulkių ūkių poreikius. Mes privalome modernizuoti žemės ūkį, mes turime skirti iš antrojo ramščio atitinkamas paramos lėšas mažiems ūkiams tam, kad jie netaptų didesniais, tačiau galėtų persitvarkyti taip, kad šiuolaikinėse rinkose e, siūlytų saugesnius ir aukštesnės kokybės produktus. Turime pasinaudoti vietinėmis rinkomis, kurios atvertų naujas galimybės mažiems ūkiams, kurie galbūt negali eksportuoti savo produkcijos. Ir čia reikia atsižvelgti į vietinės paklausas. Pavyzdžiui, mano šalia iš tikrųjų yra didžiulė e, paklausa smulkiose žemės ūkio įmonėse gaminamų maisto produktų. Aš norėčiau pasinaudoti antrojo ramščio e, mechanizmais ir galimybėmis tam, kad šių tikslų pasiekčiau. Tačiau ir pirmo ramščio kontekste būtų galima imtis atitinkamų priemonių. Mes sieksime užtikrinti tam tikrą pusiausvyrą tarp e, mažų ir didelių ūkių tam, kad maži galėtų gauti daugiau paramos, tačiau tam reikalinga atitinkama restruktūrizavimo politika. Ir aš manau, kad mes turėsime tokių galimybių. Papildomus klausimus. Jūs teigiate, kad daugiau dėmesio skirsite vietinėms rinkoms, vietiniai žemės ūkio gamybai, kaip jūs siekiate tą įgyveninti, kaip jūs tas vietinės mažas rinkas apsaugosite nuo subsidijuojamų žemės ūkio produktų, maisto produktų, kurie įvežami iš užsienio ir yra blogos kokybės, kokių konkrečių priemonių ketinate imtis per artimiausius 12 mėnesių, kad padėtumėte smulkio, smulkiems, mažiems e, žemės, ūkiams, e, žemės ūkio įmonėms e, Rumunijoje arba Bulgarijoje, tam, kad mes galėtume vertinti jūsų veiklos sėkmę, komisarai žodis. Manau, kad mes galime šio tikslo pasiekti, teikdami atitinkamus pasiūlymus dėl BŽUP po 2013 metų. Šių metų eigoje mes atitinkamai diskutuosime ir aš ketinu iki metų pabaigos paskelbti atitinkamą komunikatą, kuriame bus pristatyti e, būsimosios BŽUP principai. Tas komunikatas turėtų numatyti atitinkamus pasiūlymus ir šioje srityje. O kad uh, šios diskusijos eigoje turėsime atsižvelgti ne tik į komisijos, tačiau ir į kitų mūsų partnerių nuomonės ir pasiūlymus, taip pat ir iš šio komiteto narių, taip pat ir į smulkių ūkininkų ūkių poreikius turėsime atsižvelgti. Manau, kad smulkiosios, mažosios vietinės rinkos yra sudėtinės e, bendrosios ES vidaus rinkos dalis, taigi jas taip pat reikia plėtoti. Ir e, apie tai kalbėsime savo pasiūlymuose apie bežiūpį ateitį. Dabar pradedame antrąjį klausimų ratą tačiau noriu pabrėžti, kad nesutaupėme nei vienos minutės laiko išskyrus Alde frakcijos atstovus, taigi kalbėtojų sąrašas būsimų kalbėtojų yra pakankamai ilgas. Norite palikti laiko savo kolegoms, prašau per antrą klausimų atsakymų ratą kalbėti žymiai trumpiau. Pradėsime nuo Jorgos papastamkos. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė Čiaus. Kaip jūs vertinate e, poveikį žemės ūkiai? kurį padarė 2008 m. Liepos mėnesių pasiūlymas ir pastarojo meto dėrybos e, PPO dėl modalumo žemės ūkija. Ar jūs e, pasirūpinsite, kad Dohos raundė komisijos prisimti įsipareigojimai griežtai laikytųsi e, Garganį ir Olivier BŽUP reformos su sąlyga, kad bus pasiekti rezultatai dėrybose, e, kokiu mes siekiame su mūsų prekybos partneriais. E, iš šio požiūrio taško aš manau, kad Europos komisija pateikė labai svarbų pasiūlymą dėl žemės ūkio. Jau yra įdėtos labai svarbios pastangos. Aš manau, kad dabar reikėtų palaukti ir pažiūrėti, kokie bus kontrapasiūlymai iš mūsų partnerių pusės. Manau, kad čia pozicijos reikia laikytis labai tvirtos, nes jau yra įdėtos labai svarbios pastangos europinių lygmenių, ypač kai eina kalba apie prieigą prie rinkos. Aš manau, kad jau toliau nei iki tiek net nebuvo galima eikti, eiti. Ir dabar aš manau, kad labai svarbu yra susitarti, nes visos šalis tik tai laimės iš tokio daugia šalio susitarimo. Taigi mes turime dabar palaukti partnerių pasiūlymo, nes, kaip jau sakiau, tikrai mūsų pastangos įdėtos milžiniškos. Uh, Ačiū. Nėra pasirašytas susitarimas su trečiosiomis šalimis e, viduržėmi jūros regione. Ir tai parodė, kad rinkos atvėrimas, nesant e, reglamentavimo pusiausviros, sukuria nekonkurencijos e, iškreipimų, iškraipimų ES gamintojams. Kaip Jūs galvojate geriau integruoti neprekybinius e, interesus PPO e, dėrybose, remiant ES e, daugia funkcijo nalumą žemės ūkyje? Be to, kaip Jūs galvojate pasiekti geresnių rezultatų geografin... dėrybose dėl geografinių tam tikrų zonų? ir užtikrinant deramą žemės ūkio raidą ten. Da, cred că dacă la asta v-ați uh, referit. Uh... Aš manau, kad jei kalbate apie paketą dėl geografinių nuorodų pripažinimo, tai yra labai svarbus susitarimo elementas kadangi jis yra labai uh, svarbus uh, užtikrinant uh, žemės ūkio produkcijos kokybę. Ir tikrai yra labai svarbių konkrečių priemonių įmamasi, kurios atitinka vartotojų lūkesčius bei komercinę praktiką. Labai svarbu, kad mūsų partneriai dabar pripažintų tas priemonės ir lygiai taip pat ir savo produkciją pritaikyti prie tokių pačių reikalavimų kaip ir mūsų. Geografinės nuorodos yra tikrai, mano manimu, labai svarbus elementas. Grazie, komisario Stefan Lefol, čia la parola. Ačiū, Stefan Lefol. Prezident, euh, je voudrais Ačiū pirmininkė. Visų pirma, noriu pasakyti, kad, man atrodo, pono Ciolos atsakymai šiandien um, mus patikina, kaip ponia uh, Fischer-Ball sako, kad uh, žymusis nedoku, tas neoficialus dokumentas jau a, uh, nukeliavo į šiukšlių dėžę ir aš tikrai tikiuosi, kad taip ir yra. Šiandien jūs labai formaliai kalbėjote apie pirmąjį, antrąjį ramstį. Tikrai e, pirmasis ramstis yra atsieta pagalba, antrasis ramstis, į kur jūs sudėjote visas, visus iššūkius - aplinkos apsaugos, kaimo plėtros, socialinių elementų. Ar jūs dabar negalvojate apie tokią tarsi dvigubą, apie tokį tarsi dvigubą žemės ūkį. Pirmas, tai, pirmas ramstis, kur viskas kontroliuojama pagal hektarą ir taip toliau. Antras ramstis būtų viskas, kas susijęs su aplinkos apsauga, su kaimo plėtra. Aš vis tik tai siūlyčiau galvoti apie vieną bendrą žemės ūkį su visa aplinkos sauga, socialiniais, visais kitais ele, maisto gamybos. Su, elementais, visą tai, kas atitiktų piliečių lūkesčius. Nes jeigu viską dėliojate į dvi dalis, tai piliečių tikrai darosi viskas nesuprantama. Taip, aš tikrai suprantu jūsų būkštavimus šiuo klausimu ir aš noriu aiškiai pasakyti, kad tikrai nesu prisirišęs prie formos. Vienas ramstis, du ramščiai, daugiau ramščių. Aš manau, kad e, daug svarbiau nei forma yra turinys. Ir nors mes turime du ramščius, tai neina kalba apie du skirtingos žemės ūkius. Tai juk abu ramšiai yra skirti vienam bendram žemės ūkiui, kuris yra labai diversifikuotas Europoje. Tai yra daugiau nei vienas galbūt žemės ūkis ES. Tačiau jeigu mes kalbame tik tai apie kažkokiu metiniu pagrindu skirstomą pagalbą, um, tiesiognės išmokas, uh, Tačiau reikia nepamiršti, nepamiršti, kad mes turime ir kitų dalykų, aplinkosauginių ir taip toliau, visą tai, kas yra privaloma pagal mm, e, ES reikalavimus. Tai aš manau, kad tas antrasis ramstis suteikia daugiau galimybių, daugiau lankstumo ūkininkams modernizuotis, prisitaikyti mm, e, įvairiose valstybėse narėse e, dėl skirtingų situacijų, skirtingai, skirtingai yra reikalavimai, ypač dėl klimato kaitos. Uh, Dėl kaimo plėtros taip pat juk turime daugiametę programą ir aš manau, kad tada galima geriau mąstyti apie visas detalės. Aš suprantu jūsų būkštavimus ir esu labai atviras visiems pasiūlymams, tačiau aš manau, kad šiame etape reikėtų labiau prisirišti ne prie formos, kiek prie turinio. Ir aš manau, kad tie įvairūs elementai galėtų lengviau leisti gyveninti bendra žemės ūkio politiką, um, laikantis visų dabar jau galiojančių normų, kurios yra numatytos įvairiose direktyvose, bet taip pat ir suteikiant pakankamai judėjimo laisvės ūkininkams, kad jie galėtų geriau prisitaikyti prie jūsų reikalavimų. Ačiū kandidatui, Stefan. Ačiū. Aš manau, kad, na, jūsų atsakymas bent jau leis pradėti diskusijas. Manau, kad tai yra labai svarbu. Manau, kad ūkininkai ir bendrai visa visuomenė tai yra labai svarbu. Labai svarbu, kad būtų galima tikrai mm, pristatyti žemės ūkį taip, kad jis būtų suprantamas piliečių, kad būtų galima pradėti suprantamas diskusijas. Tačiau vienas dalykas buvo, pirmas ramstis buvo be bendra finansavimo, antras ramstis su bendra finansavimu. Ir kai kas e, komisijoje ir valstybėse narėse e, siekia, kad būtų bendrafinansavimas visoms priemonėms taikomas. Kokia būtų jūsų pozicija, kandidatė? Tik Aš manau, kad mes turime bendrą žemės ūkio politiką, taigi mes turime turėti bendrijos biudžetą. Mano manimu, tai yra esminis elementas. Kai na kalba apie mm, kaimo plėtros politiką, čia aš manyčiau, kad bendra finansavimas turi labai svarbu vaidmenį, kuris yra skirtingas nuo to vaidmens, kurį vaidina pirmo ramšio priemonės. Kai na kalba apie bendrijos politikos įgyvenimą, aš manau, kad reikalingas yra bendrijos biudžetas. Ir nesvarbu, koks tai bus finansavimas, iš kuris bus surastas. Labai svarbu, kad nebūtų pakengta galimybė visoms valstybėms narėms užsitikrinti subalansuotą e, finansavimą, kuri, kuris nepriklausytų, ar yra finansavimo nacionalinėme biudžete ar ne. Urno di George Lyon. A te, George. Uh, thank you, Chair. Dabar žodis George Lyon. Uh, hey. Eh, Ačiū, aš esu iš Edinburgh. Pane Čelas, aš noriu jūsų paklausti dėl tų, kokios būtų trys pagrindinės priemonės, kurias jūsų manimų svarbiausia būtų įgyvendinti per artimiausius keliarius metus, kad būtų galima sustiprinti žemės ūkio konkurencingumą. Ačiū, žodis komisarui. Yeah, briefly, that, uh... Labai trumpai. Aš manau, kad visų pirma, reikia kalbėti apie bendros žemės ūkio politikos adaptavimą, ta kryptimi, kad būtų sustiprintas konkurencingumas. Tuo tikslu reikia kalbėti apie investavimo priemonės, kurios padėtų ūkininkams prisitaikyti prie naujų iššūkių. Tokie prisitaikymai uh, neturi sumenkinti žemės ūkio konkurencingumo. Taigi investicijos turi būti nukreipos, nukreiptos į modernizavimą. Aš manau, kad ir iš pirmojo ramščio uh, priemonių būtų galima surasti būdų, kaip užtikrinti tiesioginių išmokų pusiausvyrą, kuri pri, prisidėtų prie šio tikslo. Ir tarptautinėse, e, tarptautinėse dėrybose aš manau, kad taip pat mes turėtumėm siekti to, kad mūsų ūkininkas turėtų galimybę pasinaudoti daug geriau tarptautinės rinkos atveriamomis e, galimybėmis, kad tikrai mūsų ūkininkai turėtų daugiau galimybių. Tai būtų trys labai svarbus elementai, kuriuos reikėtų įgyveninti, kad būtų galima išlaikyti ir sustiprinti konkurencingumą. George. Išgirdau, ką Jūs pasakėte, tačiau noriu paklausti, ar Jūs galvotumėt apie biotehnologijas, pavyzdžiui, kurios pasaulio, kitų pasaulio šalių ūkininkams suteikia daug įvairių galimybių, ar Jūs galvotumėt, kad ir Europos ūkininkai tu, turėtų turėti teisę pasinaudoti tokiamis galimybėmis. Man atrodo, kad žemės ūkiui tai yra labai svarbus elementas. Tai kokia būtų jūsų nuomonė, pavyzdžiui, šiuo klausimu, kokiu priemoniu įsimtumėtės komisijoje, kad Europos ūkininkai taip pat turėtų tokias pačias galimybės kaip ir kitų pasaulio šalių ūkininkai. Jūs kalbėjote apie konkurencingumą. Aš manau, tam, kad būtum konkurencingas žemės ūkėje, turi surasti klientus, tai yra vartotojus. Ir kai eina kalba apie biotehnologijas, aš manau, kad um, vidaus rinkoje labai svarbu yra visų pirma įtikinti vartotojus arba suteikti galimybę vartotojams rinktis, ar jie nori rinktis produktus su genetiškai modifikuotais organizmais ar ne. Kita vertus, mes esam labai priklausomi nuo importo importuojamos produkcijos, ypač kai eina kalba apie pašarus. Taigi, manau, kad naujoje komisijoje mes turėsime surasti tinkamus sprendimus tam, kad mūsų gyvulių augintojai turėtų galimybę plėtoti savo veiklą ir kad e, jiems nepakenktų problemos susijusios su teisės aktais, su reglamentavimu. Biotehnologijos, tokiu būdu, aš manau, yra labai Čia būtų svarbi mokslininkų nuomonė visų pirma ir toliau būtų labai svarbus klausimas, ar gamintojai sugebės įtikinti vartotojus tokius produktus vartoti. Mūsų bendroje rinkoje aš manau, kad labai svarbu matyti tą platesnį kokybės kontekstą ir todėl yra labai svarbus yra vartotojų elgesys. Bene, ora il turno di José Bové. José? José Bovė. Euh, bon... Labadiena, ponia komisarė. Aš irgi norėčiau pratesti šią temą. Čia jūs išgirdote vieną nuomonę. Aš šiandien, kai žiūriu į mm, programas, į mokslo tyrimus, kurie rodo, kad yra problemų dėl o, to, kaip e, bendrai gali sugyventi du tipai produkcijos su genetiškai modifikuotais organizmais ir be. Taigi aš noriu paklausti, kaip jūs garantuosite pasirinkimo galimybės? Um, ūkininkams ir toms šalims, kurios nori užtikrinti, kad jų produkcijai nebūtų genetiškai modifikuoto organizmo, kad, jie, kad jų produkcijai nekiltų užkrietimo pavojus kryžminio užkritimo pavojus. Tai, taip pat dėl importo, pavyzdžiui, sojos importo, ką jūs darysite. Šiandien yra klausimas dėl to, kiek reikia riboti uh, su GMO išauginta soja, kaip ją kontroliuoti, kiek riboti, kaip užtikrinti, kad nebūtų GMO sojai. Ačiū. Taip, aš suprantu jūsų būkštavimus šiuo klausimu. Dėl dviejų skirtingų tipų produkcijos, tai kausambuvio. Taip, sutinku, labai svarbu, kad vartotojas turėtų galimybę rinktis, turėtų teisę rinktis produkciją su GMO ar be GMO. Ir taip pat, kad ir gamintojai turėtų galimybę rinktis auginti produkciją su GMO ar be GMO. Aš manau, kad čia atsakomybė tenka valstybėms narėms užtikrinti, kontroliuoti, kad ta politika būtų taikoma, kuri būtent vadovautųsi šių dviejų krypčių bendro taikaus sambuvio principais. Aš manau, kad čia kryptimi galima imtis priemonių, bet vis tik tai tai yra valstybių narių pagrindinė atsakomybė. Dabar dėl augalinių baltymų, ypač sojos, šiuo metu tarptautinės priekybos taisyklės nenustato kiekio ribojimo mes tik tai turime um, atsietos pagalbos principus, tas pats taikoma ir sojai. Problema, kad Europoje, nežiūrint visų mūsų pastangų, vis tik tai labai sunku apsirūpinti uh, šią produkciją, kadangi labai nedaug yra tokių teritorijų, kur klimatinės sąlygos leidžia auginti soją. Tačiau mes ieškosime įvairių sprendimų, kad būtų galima vis tik tai kažkokiu tai būdu ir išspręsti šį klausimą. Tik aš turiu pasakyti, kad e, bendrą pilną apsirūpinimą šia, šiuo produktu užtikrinti bus labai sudėtinga būtent dėl klimatinių sąlygų. Vis tik tai reikia um, taip galvoti, kad mūsų ūkininkam nebūtų padaryta labai didelė žala, nes, na, vis tik tai e, yra kita dar pusė, kad ir mėsa kartais būna importuota, kuri yra išauginta kitur ir kuri galbūt buvo šerta ir soja, kuri buvo su GMO. Ačiū išgirdau jūsų atsakymą. Aš manau, kad tokiu būdu mes galėsime mm, atverti įvairius diskusijų kelius ateičiai ir, ir tikrai bendradarbiauti ateityje su komisija ateityje. Jūs kalbėjote apie įvairius kokybės ženklus. Man atrodo, tai yra labai svarbu. Šiandien Europoje, man atrodo, yra skandalinga situacija, kuomet uh, nauji komisarai pradeda dėrybas su JAV. Kaip galima sutikti su tuo, kad pavyzdžiui per trejų metų laikotarpį buvo um, problema dėl jautienos su hormonais, su JAV buvo sprendžiama ta problema ir um, viena valstybė buvo uh, šimtų procentų padidintų mokesčių apmokestinta. Um, Rokforas irgi šimtų procentų apmokestintas. Vis tiek ta problema yra neišspręsta. Dabar štai vėl komisija pradeda dėrybas. Aš nežinau, kaip būtų galima tą skandalą galų galę vis tik tai išspręsti. Tai yra tarptautinis skandalas. O, uh, e, bon, Kaip žinote, Būtent tai yra tarptautinių dėrybų klausimas, tai yra kolegos degūks rytis, tačiau aš pasistengsiu užtikrinti, e, palaikyti ryšius, kad, kad būtų galima iš tikrųjų išspręsti šį klausimą, kuris jau tęsiasi labai ilgą laiką. Aš pasistengsiu padaryti viską, ką, kas bus mano jėgose, kaip Žemės ūkio komisaras, kad šis klausimas būtų išspręstas tinkamai. Évole Hashworth. Hashworth, I think. Hashworth. Uh, thank you very much. Uh, Commissioner, I think we need to... Labai komisarė, manau, kad e, reiktų išgirsti šiek tiek daugiau jūsų minčių apie paramos perskirstimą. Pritariu jūsų nuomonėj, kad reikia mums atsisakyti istorinių kriterijų, reikia ieškoti naujų sprendimų. Ar galėčiau e, pasiūlyti tris pagrindinius principus naujiems kriterijams? Pirma, pirmasis principas tai yra paprastumas, antras subalansuotumas, trečiasis yra skaidrumas. Ir iš tikrųjų tų principų nelabai laikomasi e, naujose valstybėse narėse ir jos reikalauja, kad būtų e, tam tikros išmokų sumos pagal valdomų ūkių dydį mokamas ir jūs manote, toks reikalavimas teisingas. Jūs kalbėjote apie apie maisto grandinės pasiskirstimą, ne, aš kalbėjau apie paramos paskirstimą. Aš manau, kad mano nuomonė e, šias rytė yra pakankamai aiški. Paramos paskirstimo, tiesioginių išmokų paskirstimo kriterijai turi būti peržiūrėti, e, atsižvelgiant geriau, labiau į tam, tikras, e, tam tikrus specifinius skirtumus, siekiant užtikrinti geresnę pusiausvyrą Sutinku su jumis paprastumas, e, subalansuotumas. Šie principai yra svarbus, aš juos jau anksčiau minėjau, taip pat ir skaidrumo principas, komisija imsis atitinkamų priemonių tam, kad e, paramo žemės ūkiui skaidrumas taptų didesnis. Komisija kartu su parlamentu išanalizuos visus įmanomus būdus siekiant užtikrinti tinkamą ES lėšų panaudojimą. Taigi pritariu jūsų pasiūlymui dėl šio principo, dėl skaidrumo principo. Ir aš ketinu šią kryptimį eiti savo darbę. Komisarė, aš jūsų klausiau taip pat apie tai, kokia jūsų nuomonė e, dėl paramos teikimo dydžio susijimo su valdomo ūkio dydžiu. Tačiau taip pat norėčiau išgirsti, koks turėtų būti biudžetinių lėšų panaudojimo mechanizmas, skiriant žemės ūkio paramą ateityje. parama pagal valdomą ūkį, tai yra pagal turimą hektarų skaičių, egzistuoja naujose valstybėse narėse ir jos dydis priklauso taip pat nuo to, kokią paramą anksčiau yra gavęs atitinkamas ūkis arba žemės ūkio bendrovė. Aš tačiau manau, kad mums reikia sukurti vieningą išmokų mechanizmą, kuris tačiau atsižvelgtų į tam tikrus specifinius skirtumus ir faktorius, kurie savo ruoštų padėtų užtikrinti labiau subalansuotą paramą visam Europos žemės ūkiu. Panas Enju. Ačiū pirmininkė. Europos Sąjunga neseniai nusprendė investuoti į alternatyves gamybos sistemas, tačiau e, Junktinėje karalystėje atitinkama parama neteikiama, to tarpu Rumunijoje yra 25 procentais e, padidinta parama tokio pobūdžio gamybai ir ji yra apmokama iš Junktinės karalystės mokesčių mokėtojų lėšų dalinai. Ar jūs, būdamas Rumunijos atstovas, ir toliau leisite, kad būtų taikoma tokia tvarka? Iš tikrųjų, pasirengimo laikotarpiu e, Rumunijos žemės ūkiai skirta parama buvo pakankamai netinkamai panaudojama. Ir ar jūs, e, jeigu gausite atitinkamų e, papildomų įrodymų, imsitės priemonių, kad būtų sustabdytas šis procesas? Aš ne, nevažinau, apie ką jūs kalbate, turėdamas omenyje 2002 metus, tuomet Rumunija dar nebuvo ES nari. Nelabai suprantu, apie kokią paramą jūs kalbate, galbūt apie SAPART programos lėšas, kurios buvo skirtos žemės ūkio sektoriui modernizuoti 2002 metais. Mes panaudojame šias priemonės, šias lėšas Rumunijoje, tačiau mes dar tuo metu nebuvome valstybė narė, galbūt galėtumėte suformuoluoti savo klausimą šiek tiek tiksliau, apie kokias lėšas kalbate ir apie kokias žemės ūkios rytis. Du atskirus klausimus norėjau užduoti. Vienas buvo susijęs su dabartiniu laikotarpiu ir jeigu galiu, galčiau bendrai e, paklausti, ar galite kalbėti dvi minutės, tačiau nekalbėjote. Taigi, dėl vištų narvelės norėjau paklausti. Ir šiuo metu e, yra draudžiama laikyti vištas narvelius Europos Sąjungoje. Jeigu bus šis draudimas toliau taikomas, tai mes turėsime importuoti iš kitų valstybių, pavyzdžiui, Ukrainos, mūsų valgomas kiaušinius. Ir tai yra problema, e, kurios sprendimą reikia surasti greitų laikų. Ar jūs esate susipažinę su šia problema? Atsakymas. Jūs veikiausiai kalbate apie ES kalbate apie atitinkamus ES reglamentus. E, susijusių su gyvūnų gerovė. Ir visi gamintojai tiek e, Rumunijoje, tiek Junktinėje karalystėje turi laikytis atitinkamų reikalavimų taikomų bateriniams narvams. Rumunijoje, tiek Junktinėje karalystėje taip pat egzistuoja atitinkamos galimybės investuoti į tokio pobūdžio ūkius ir aš tikiuosi, kad gamintojai šias investicijas taip pat atliks tam, kad būtų galima laikytis ES priimtų normų. Ponas Dots, jo tačiau nematau salėje, todėl suteikiu dabar žodį Ponui Danton, prašau, Mišelė. Monsieur le commissaire désigné, vous avez Gerbiamas kandidatė į komisarus, jūs savo atsakymus į raštu pateiktus klausimus, pati, jūs sakėte, kad um, Europos žemės ūkio ateičiai labai svarbu kalbėti apie socialinės saugos tinklus um, žūp kontekste, taip pat galvoti apie šio laikiškas sistemas. Ir Akivaizdu, jog reikia išlaikyti gamybos rinkos reguliavimo priemonės. Nauja žūp turi būti orientuota į šias kryptis ir jūs kalbėjote apie naujas priemonės. Gal jūs galėtumėt plačiau papasakoti apie tas priemonės, apie kokias jūs galvojate ir šiame kontekste, apie ką jūs galvojate apie viešo sektoriaus įtaką, pavyzdžiui, kuri galėtų galvoti apie įvairius sektorius sektorius, pa, parama jiems ir ar jūs galvojate, kad įvairios priemonės galėtų leisti išplėtoti komisijos doktriną um, ir sustiprinti konkurencingumą? Donc, concernant le mécanisme de régulation, je dis de... Kai kalbėjau apie reguliavimo mechanizmus, turėjau omenyje modernius mechanizmus, kurie nekeltų pro, jokio pavojaus rinkos veikimui. Ir mes jau pradėjome kažkiek e, testuoti tos mechanizmus konkreti, konkrečiose sektoriuose. Pavyzdžiui, uh, tam tikrų garantijų, drau, pajamų draudimo priemonės, kurios leistų kažkiek tai um, atsverti kainų sviravimo pavojų, poveikį ūkininkų um, pajamoms. Mes jau pradėjome, pavyzdžiui, daržovių vaisių sektorėje tai bandy, tokias garantijas bandyti. Tai yra priemonės, kurios būtų pritaikytos prie skirtingų sektorių specifikos Jūs, tai, ką jūs paminėjote, iš tikrųjų yra labai svarbu, pavyzdžiui, pieno sektoriui jeigu ta sistema veiktų, tai būtų galima ją po to pritaikyti ir kitiems sektoriams. Taigi labai svarbu yra sustiprinti ūkininkų dėrybinius pajėgumus savo sektoriuose, tačiau tuo pat metu Mm, nepake, nepažeidžiant konkurencijos taisyklių. Aš stengsiuosi apie tuos klausimus kalbėtis komisijoje su kolegomis ir ieškoti tinkamų o, mechanizmų, kurie atitinkamai leistų pritaikyti tam tikras išlygas atsižvelgiant į įvairių žemės ūkio sektorių specifiką. Tačiau reikalinga bent minimali reguliavimo sistema, kuomet rinka neveikia Tai yra, kuomet greta rinkos veikimo dar turi būti tam tikri reguliavimo kontrolės e, mechanizmai, kurie netrukdytų rinkai veikti, bet padėtų jai veikti ir užtikrintų tam tikrą o, garantiją, tam tikrą paramą, jeigu yra kažkokių tai rinkos problemų, kad, kad būtų galima paremti ūkininkų pajamas, kad būtų galima e, sutarčių e, problemas spręsti. Aš manau, kad iš tikrųjų čia vertėtų panalizuoti tas įvairias galimas priemonės, tačiau mes jau turime iš praeities tam tikrų intervencinių mechanizmų, kuriuos būtų galima adaptuoti ir pritaikyti dabartiniams sprendimams. Tiesioginės išmokos taip pat yra vienas iš būdų užtikrinti ūkininkų pajamų stabilumą, tačiau kai eina kalba būtent apie pusiausvyrą tarp paklausos ir pasiūlos, taip aš manau, kad šios priemonės galėtų būti geras sprendimas. Ačiū. Ta viena iš senųjų priemonių yra gamybos reguliavimas ir jūs ką tik kalbėjote apie um, jūsų pra, teikiamą prioritetą kokybiškiams produktams. Taigi, kaip Jūs galvojate, kaip būtų galima reguliuoti kiekybę, apimtis, nes vien tik tai kokybė nėra pakankamas būdas užtikrinti kainas ir taip pat reikia kažkaip kontroliuoti ir kiekius rinkoje. Na, aš nežinau, kaip čia būtų galima spręsti tą su kvotomis, kurias turi tam tikri regionai. Man atrodo, kad reikėtų visų pirma kalbėti apie rinkos pagrindinius principus. Būtent jūs kalbėjote apie mm, kilmės nuorodas, geografinės nuorodas. Taip, šiuo atveju reikia ieškoti pačių tinkamiausių mechanizmų, kurie leistų užtikrinti tam tikrą testinumą ir pusiausvyrą produkcijos pusėje, kad kad būtų atitinkamos kokybės produkcija pateikta rinkai, tačiau kad nebūtų pamiršti ir kiti elementai, kurie susiję tiesiogiai su rinka ir kurie mums leistų mąstyti būtent tomis kryptimis. Tačiau dar kartą noriu pasakyti, kad aš nemanau, kad galime sukurti kažkokias tai um, labai griežto reguliavimo salas ar salelės bendroje rinkoje. Reikia žiūrėti visų pirma, kaip visą sistemą būtų galima valdyti. Kaip Panas Tabačiai toliau. Kaip Europos ūkininkai galės įveikti uh, žemės ūkio rinkos vizidėjantį nestabilumą, kintamumą. Gal jūs galėtumėt patiksli, patikslinti, kokias naujas viešojo sektoriaus reguliavimo priemonės pritaikysite, kokias socialinės apsaugos priemonės būtų galima numatyti vietoj tos e, viešojo sektoriaus intervencijos e, sistemos, kuri jau yra e, panaikinta. Uh, yra tikrai labai aštrių problemų, kuomet didžiosios priekybinės grandinės dominuoja e, rinkoje e, palyginti su smulkiaisiais ūkininkais. Ir aš manau, kad tas yra visur, ir pas jūs Rumunijoje, ir Vengrijoje, ir visose valstybėse e, narėse, ir tai plačiai nušviečiama spaudoje. Linkiu Jums sėkmės. Donc, par rapport à la, à la volatilité. Ačiū, ponė Tabaždai. Dėl um, tų dėl rinkos nestabilumo, kainų kintamumo yra tam tikri mechanizmai, aš jau paminėjau tos mechanizmus vaisių daržovių sektoriui, tai yra tam tikros priemonės, kurias veikia kaip garantijos, kad būtų galima, kuomet yra labai smarkus kainų sviravimas, yra ir pajamų sviravimas, užtikrinti tam tikrą stabilumą. Aš manau, kad tai galėtų būti tam tikras sprendimas. Toliau aš, aš jau sakiau, būtent kalbėjo apie sutartis ir ryšius su e, stambiaisiais prekybiniais tinklais. Aš manau, kad čia būtent būtų galima galvoti apie pridėtinę vertę, kurią duotų konkrečių sektorių kažkokie tai sudaryti, mm, sudarytos bendrijos, asociacijos. Uh, aš čia kalbėčiau na, ne apie viešo sektoriaus intervenciją, nes reikia turėti omenyje, kad pati rinka turi veikti ir turi būti užtikrinta tam tikra pusiausvyrą tarp pasiūlos ir e, kainų nu, nustatymo. Tačiau aš manau, kad galima būtų vis tik tai vesti dėrybas. Uh, atskirose sektoriuose ir ūkininkai galėtų burtis į kooperatyvus asociacijas, kad dėrybose jų svoris būtų daug didesnis. Aš manau, kad tai padėtų spręsti tas e, problemas dėl tam tikros pusiausvėros, tam tikro balanso. Ir labai svarbu žiūrėti būtent į pridėtinės vertės pasiskirstimą. Ir dažniausiai būtent uh, Mm, stambiosios priekybinės grandinės, kurios e, tą visą skirtumą savo susišluoja, tačiau reikia nepamiršti ir kitų ir būtent žiūrėti į kitus rinkos dalyvius. Ačiū. Marian Harkin. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiamas kandidatai komisarus. Šį rytą per savo pasisakymą sakėte, kad reformos iš esmės turi užtikrinti maisto saugą ir deramas pajamas ūkininkams. Žinoma, tie dalykai yra neatskiriamai susijęti. Jeigu ūkininkai neturi deramų pajamų, tai Europos maisto saugos negalime užtikrinti. Vienas iš dalykų, kuris e, turi įtakos pajamų mažėjimui ūkininkams yra tai, kad dominuoja keletas labai didelių e, mažmenininkų. E, rinkoje. Junktinėje karalystėje neseniai buvo patvirtinta, kad bus įsteigta institucija analizuojanti Elgesio kodeksą e, žemės ūkio priekyboje. Ir Airijoje taip pat e, žemės ūkio ombudsmenas pažadėjo kažką panašaus sukurti. Norėčiau sužinoti, ką jūs apie tai galvojate ir kokius žingsnius simsitės užtikrindamas, kad tokia, toks disbalansas tarp didelių e, mažmenininkų ir pirminių gamintojų perdirbėjų būtų atstatytas. Like Romania, Kaip ir Rumunijoje, kai aš buvau žemės ūkio ministras, e, visuomet skatinau gamintojus ir mažmenininkus dėrėtis ir sukurti tam tikrą praktinį vadovą, kodeksą, numatantį taisyklės. Manau, kad e, tai turi būti pasiekta tarp maisto grandinės suinteresuotų pusių, veikėjų. Aš kaip komisijos narys tokio pobūdžio diskusijas galiu skatinti, tačiau nemanau, kad šiame etape komisija galėtų ar turėtų įsikišti į santykius tarp e, gamintojų ir mažmenininkų. Tačiau toks geros praktikos vadovas e, palaikant ryšius tarp mažmeninkų ir gamintojų gali būti neblogas sprendimas. Tačiau tam pirmiausia reikia, kad susitartų abi šalys. Bendriau kalbant, kaip aš jau sakiau, ponui Tabadžiai, tos dėrybos e, maisto grandinėje tarp keletos veikėjų e, taip pat galėtų duoti mums e, minčių apie sprendimus, apie išeities būdus, kad galėtume geriau paskirstyti papildomą vertę maisto grandinėje. Todėl aš kaip komisijos narys galiu tik tai paskatinti tokio pobūdžio diskusijas, nes e, tai yra klausimas susijęs su konkurencingumu. Marian Harkin papildomas klausimas. Ačiū gerbiamas kandidatė. Aš aiškiai girdžiu, ką jūs sakote. Aš tikėjausi, kad vienu ar kitu būdu e, agro maisto pramonės konkurencingumo grupė galėtų įsikišti ir tą klausimą pastumėti į priekį. Aš supratau, ką jūs norėjot pasakyti ir suprantu, kad jūs geriausiu atveju galite tik tai skatinti susijusias pusės dirbti viena ar kita kryptimi. Bet ar jūs matote kokių galimybių, pasinaudojant tą aukšto lygio darbo grupę, pabandyti šį klausimą išspręsti? Nes ta problemagi tikrai rimta, ji tikrai iškraipo kainas, nes dabar egzistuoja disbalansas. Uh, per artimiausius mėnesius aš ateisiu į parlamentą ir pristatysiu diskusijų šioje aukšto lygio grupėje rezultatus Esu pasirengęs pasinaudoti visais gerais dėrybų rezultatais tam, kad galėčiau geriau išanalizuoti galimybės išplėsti diskusijas apimant kitus sektorius. Tačiau bendrai e, palaikysiu glaudų ryšį su kitais kolegomis komisijoje. Nes reikia ieškoti argumentų ir pristatyti keletos sektorių specifiką, tam, kad galėtume E, ieškoti kažkokių išlygų iš konkurencijos taisyklių. Kadangi turime bendrą rinką, yra labai svarbu turėti ir bendras taisyklės. Esu pasirengęs analizuoti visus įmanomus sprendimus, kad e, šį klausimą iki galo išsiaiškintume ir sustiprintume gamintojų poziciją dėrybose su mažmenininkais maisto grandinėje. Bene. Puiku. Tada vėl žodis žodžiai buviai. Uh, Ačiū pirmininkė. Platesnė po tema. E, išplaukiant iš tos siauresnės diskusijos, kuri vyko pradžioje. Romos, e, Europos žemės ūkis e, didelė dalimi priklauso nuo iškasamojo kūro. 5 milijonai tonų naftos ir dujų yra panaudojama kiekviename sektoriuje. 2 tonos tampa, tenka vienam piliečiui Europos Sąjungoje. 20 procentų šiltnamio efekto dujų yra išmetama būtent dėl šio kūro naudojimo ES. Ir turiu galvoje gazolio naudojimą žemės ūkėje čia labiausiai. Mes e, e, matome, kad žemės ūkis tampa vis labiau industrinis, tai daro žalą mūsų dirbožėmiui, vandenims, miškams, be to e, anglės dvideginis yra išmetamas. Vis daugiau yra uh, E, auginama kukurūzų, kurie turi e, ž, ap, apariamą kukurūzų, kas greuna mūsų dirbožėmį, dėl to e, produktivumo lygis mažėja, todėl reikia ieškoti naujų žemės ūkio ūkininkavimo būdų, kurie būtų ekologiškesni. Ką Europos komisija darys, remdama tokį projektą, gerbiamas kandidatė? Kaip jūs reaguosite į tą klimato atšilimą problemą? Kaip jau sakiau, aš manau, kad klausimas susijęs su klimato kaita ir aplinkos apsauga turėtų e, žengti koja kojant su mūsų pagalba žemės ūkiui, nes būtent vartotojas, mokesčių mokėtojas e, to iš mūsų tiki Ir aš manau, kad antrojo ramščio priemonės yra labiau tinkamos kad būtų galima surasti inovatoriškų sprendimų įvairiose regionuose. Aš manau, kad tai yra labai svarbu ir aš, pasir, aš stengsiuos palaikyti bendarbiavimą su kolega, kuris bus atsakingas už mokslo tyrimus, kad būtų galima būtent savo pasiūlymuose atspindėti įvairius mechanizmus, kurie novatoriškai leistų pažvelgti į žemės ūkį. Aš manau, kad ta mintis jog e, vietos žemės ūkio potencialą reikėtų geriau išnaudoti yra labai svarbi. Kad būtent, kad mūsų žemės ūkis būtų ne vien tik tai industrializuotas, reikia galvoti apie kitus dalykus. Aišku, jis turi būti konkurencingas, tačiau aš manau, kad kai kuriuose regionuose e, vietinį žemės ūkį mes galėtumėm labiau orientuoti į vietinę rinką, į vietinį vartotoją ir perdodami tokią žinę, aš manau, mes galėtumėm įtikinti ūkininkus kad ir, ir taip pat Um, visą rinką, uh, kad ir, ir manau, kad tai tikrai būtų būtent tokio tipo žemės ūkis, kuris labiau gerbtų aplinką ir geriau panaudotų vietos išteklius. Žozė. Papildomas klausimas, pratesiant diskusijas dėl a, uh, a, uh, valstiečių pajamų. Iš jūsų pusės dar neišgirdau nieko apie tai, kad a, konkurencijos politikos kontekste Europa draudžia paskirsti lėšas, kurios yra nuostolingai panaudojamos. Tai kaip tada su kuomet yra rėmiami ūkininkai, kurie parduoda vaisius, uogas, mėsą ar pieną už nuostolingas nu, kainas. Tai yra, jų veikla yra nuostolinga. Daugiau kaip 30, daugiau kaip prieš kelis dešimtmečius prezidentas Rooseveltas pasakė, kad e, mes priimsime tokius teisės aktus, kurie neleistų parduoti nuostolingai. Ir dabar štai vis tiek mes turime tokią situaciją, kad mūsų ūkininkai pardavinėja produkciją nuostolingai. Aš manau, kad čia yra labai jautrus klausimas. Aš manau, kad reikėtų daryti skirtumą tarp to, ar komersantas parduoda nuostolingai, nes jis nuperka e, tarp, už tam tikrą kainą ir paskui už tam tikrą kainą parduoda ir čia tos kainos gali skirtis. Tačiau ūkininkas, jis yra ir augintojas, gamintojas. Taigi būtent galbūt kai kuriais momentais jis gali parduoti ir nuostolingai, nes galbūt kitais metais jis parduos pelningai. Ir e, palyginti vienus ir kitus metus galbūt jam išsilygintų tas skirtumas. Aš manau, kad mums reikia rasti tokius mechanizmus, kad mūsų ūkininkai nebūtų priversti parduoti savo produkcijos nuostolingai. Tačiau čia e, tiesioginės išmokos būtent ir yra skirtos padėti tą prasme, kad e, mūsų ūkininkas galėtų konkurencingai parduoti savo produkciją pagal tą, kokia, kokias išlaidas ją sudėjo. Aš manau, kad uh, Tai yra toks klausimas, kurį reikia analizuoti, e, analizuoti, iš kur yra ta problema, kodėl žemės ūkio produkcija kartais tenka parduoti nuostolingai. Aš suprantu, aš suprantu jūsų klausimo esmę. Tai yra, kad ūkininkas neturi būti priverstas e, pardavinėti savo produkcijos nuostolingai ir naudoti savo išteklių vien tik tai tam, kad galėtų išgyventi. Panie Przewodniczący, panie. Ačiū, ponė pirmininkė. Vačiahovskis. Gerbiamas kandidatai komisarus, aš džiaugiuosi, kad galiu pateikti klausimą komisarui iš naujos valstybės narės, nes mano problema yra susijusi su naujosiomis valstybėmis narėmis. Tai susiję ne tik su diskriminacija, e, bet ir su kitomis problemas susijomis subsidijų lygių. Komisija pasiūlė tokį sprendimą. Po 2013 metų bus nustatytos tokios subsidijos, kad kai kurios šalis bus privilegijuotos, o kitos bus diskriminuojamas. Tarp diskriminuojamų šalių yra kai kurios e, naujos valstybės narės ir kai kurios senos. Portugalija, Australija, Didžioji Britanija, Švedija ir Suomija, pavyzdžiui, yra E, tarptų šalių, kurios gaus daugiau negu vidurkis. Ir niekaip negalima pagrysti, kam toks didelis skirtumas yra paliekamas e, atskirimo procese, pajamų atskirimo nuo žemės ploto procese. Ar jūs galėtumėt paaiškinti, kodėl diskriminuojama tokia didelė grupė valstybių ir kaip jūs tą vertinat? E, Ačiū. Repartizavimo. Čiakovski, iš tikrųjų, ta kriterijų klausimas paskirstant tiesioginės išmokas turės būti aptariamas dar prieš teikiant pasiūlymus dėl žemės ūkio politikos reformos. Manau, kad e, taip pat ir atsižvelgiant į Europos parlamento pasiūlymus mes galėsime rasti labiau subalansuotus šios problemos sprendimo būdus skirtumus galima paaiškinti dabartinius tiesioginių išmokų tuo, kad ES valstybėse egzistuoja skirtingos e, žemės ūkio gamybos sąlygos. Čia mes privalome parengti labai aiškius ir skaidrius kriterijus, kurie padėtų išvengti tokios diskriminacijos per atimiausius mėnesius, kuomet diskutuosime apie BŽUP ateitį. Tikiuosi, galėsime rasti bendrus sprendimus dėl kriterijų ir mechanizmų paskirstant tiesioginės išmokas ir atsisakant e, iki šiol galiojusių istorinių kriterijų. Ačiū ponui komisarui už šį atsakymą. Noriu pasakyti, kad e, iš tikrųjų nesiekime atimti iš tų, kurie gauna daugiau, bet norime, kad gautų daugiau tie, kurie šiuo metu gauna per mažai. E, su malonu klausiausi jūsų atsakymai pono Nikolsono klausimą apie bendro žemės ūkio politikos biudžetą ir mes turime kovoti už didesnį e, BŽUP biudžetą, nes pagal Lisabonos sutartį mes e, turėsime siekti didesnės ES integracijos, tam reikalingas ir didesnis žemės ūkio biudžetas. Dėl genetiškai modifikuotų organizmų e, naudojimo e, ir vartojimo, ar nematote, kad kiekviena valstybė narė turėtų pati nuspręsti ir leisti ar neleisti naudoti genetiškai modifikuotus organizmus? Ačiū šis pasiūlymas buvo svarstytas ir jį pateikė komisijos pirmininkas Baroso, jį palaikau, remdamasis principu, kad e, mokslininkų studijų rezultatai, jeigu jie patvirtina, kad naudojant šiuos produktus nekyla pavojų vartotojų sveikatai arba aplinkai, mes e, ramiai gavę tokias mokslininkų išvadas galime leisti valstybėms narėms pačioms apsispręsti, nes jos turi skirtingas pozicijas dėl e, GMO naudojimo. Tačiau tai yra mano asmeninė nuomonė, o atsakingas už šią sritį yra kolega komisijoje, kuris kūruoja vartotojo apsaugą ir sveikatos apsaugos klausimus. Ponas Messer Šmit. Aš esu iš Danijos. Ir Danijoje visos politinės partijos yra susitarusios dėl to, kad e, žemės ūkio išmokos turi būti panaikintos, nes yra žalingos Europai ir Europos žemės ūkiui. Todėl e, mes e, buvome patenkinti per pastarosius metus išsakytą ir ponios Fischer Boll atstovaujamą komisijos poziciją šio klausimu. Dabar girdime iš jūsų kolegos Levandovskio taip pat, kad per artimuosius, artimiausius penkerius metus ši politika nebus tesiama. Levandovskis kalbėjo apie e, palaipsnio tiesioginių išmokų mažinimo pabaigą. E, kalbama apie dabartinio ligmens išlaikymą ir apie būsimą E, išmokų didinimą. Kokia yra jūsų pozicija? Ar e, artimesnė Levandovskiui, ar artimesnė mūsų pozicija? Aš nežinau, nieko negirdėjau, kad ponė Marian Fischer-Boll norėjo panaikinti e, žemės ūkio subsidijas. Uh, Jos tikslas buvo užtikrinti tam tikrą pusiausvyrą tarp tiesioginių išmokų ir e, išmokų kaimo plėtrai. Todėl buvo pasirinktas moduliavimas tam, kad būtų daugiau skirta lėšų kaimo plėtrai. Moduliavimo problemos nebeliko, nes po 2013 metų mes kartu su valstybėmis narėmis galėsime nuspręsti, kokios biudžetinės eilutės bus finansuojamos iš pirmojo ir kokios iš antrojo ramščio. Šiuo kaip minėjau, subsidijos ir tiesioginės išmokos yra labai svarbios, siekiant užtikrinti žemės ūkio produktų gamintojų, taip pat ir Danijoje, stabilės pajamas. Šiuo mums reikia pusiausvėros tarp pirmojo ir antrojo ramščio. Ir turime dabar galimybę per būsimas e, BŽP ateities diskusijas tokią pusiausvyrą užtikrinti. Kaip jau minėjau, mes privalome e, užtikrinti minimales ūkininkų pajamos ir manau, kad subsidijos turi išlikti. Papildomas klausimas. Ir jūsų būsimas kolega komisaras Levandovskis pasisakė už ar prieš tą faktą, kad būtų, jis jau pasisakė prieš subsidijų mažinimą arba panaikinimą. Noriu konkrečiai paklausti, ar jūs sutinkate su tuo, kad e, žemės ūkio išmokos turėtų būti mažinamos ir per penkerius metus tas mažinimas sudarytų 40 procentų Mano šalyje daug kas yra nepatenkintas tuo, kad žemės ūkiui išleidžiama tiek daug pinigų, kai tuo tarpu e, jie mano, kad jeigu subsidijos būtų panaikintos, tai mūsų situacija būtų geresnė, nes šiuo metu žemės ūkis priklausomas nuo valstybių biudžetų paramos. Todėl klausiu, ar jūs pasisakytumėte už uh, subsidijų mažinimą trumpuoju, viduriniuoju ar il, ilgalaikiu laikotarpiu? Atsakymas. Aš manau, kad BŽUP turi turėti koordinuotą biudžetą. Mes kalbame ne tik apie pinigus, kurie yra mokami žemės ūkio produktų gamintojai. Kalbama apie maisto produktus ir e, ūkininkai ne tik gamina maisto produktus, e, užtikrina užimtumą, tačiau veikia taip pat e, turi įtaką ir kitoms sritims. Tai manau, kad žemės ūkio biudžetas yra pateisinamas vien dėl to, kad galime užtikrinti Europos aprūpinimą maisto produktais ir mes negalime daryti šios klaidos ir mažinti paramą maisto produktų gamybai, nes tokiu būdu padidėtų uh, gamybos sąnaudos. Todėl aš manau, kad e, žemės ūkio biudžetas tokių apimčių yra pateisinamas ir e, tą patvirtina mano išsakyti argumentai, tačiau mes turime e, reformuoti šį biudžetą atitinkamai, tačiau taip pat ir aiškiai visuomeniai pasakyti, kodėl yra būtina tokių apimčių žemės ūkio biudžetą turėti. Taip pat geriau paskirstyti lėšas tarp pirmo ir e, antrojo ramščio, tačiau svarbiausia, kaip minėjau, yra užtikrinti ūkininkų pajamas. Ketvirtoji dalis, laiko neviršijam. Turėsim galimybę e, porą papildomų minučių klausimams paskirti. Dėkoju ponui Tabačiu už trumpumą. Toliau einam prie laukiančiųjų e, pasisakyti Tai yra ponas Sekirskis. Pirmininkė. Anksčiau kalbėjusiai sakė, kad mes labai didelę dalį skiriame lėšų e, bendrai žemės ūkio politikai. Europos ūkininkai vis dar nesijaučia stabilus, nors ir gauna tas lėšas. Tai yra pirma problema. Antra problema. Jūs minėjote šio laikinius, modernius rinkos mechanizmus. Ar galėtumėt plačiau apie juos papasakoti? Ar mokėjimai turėtų būti susijęti su ūkininkavimui skirtais e, plotais, ar tai turėtų būti susiję su aktyvių ūkininkų skaičiumi? Uh, Daugelie naujųjų valstybių narių yra e, daug smulkių ūkininkų, todėl ūkininkų kiek, skaičius yra labai didelis ir dėl to kaimo teritorijos susidaro tokia specifinė situacija. Kokią turėtumėte e, paramos sistemą ir kokiamis priemonėmis vadovaudamėte padėdami šiam ūkininkų sektoriui? Kaip sustiprintumėte tokių ūkininkų galimybės ir kaip palengvintumėt e, tų šalių gyvenimą, nedidinant ūkio e, dydžio? Da, sigur, poate că nu toți agricultorii uh, resimt stabilitate. Ačiū. Galbūt. Galbūt ne visi ūkininkai uh, pajauti tą stabilumą, kurį siekia garantuoti bendražėmės ūkio politika. Yra tam tikrų regionų, galbūt ir jūsų šalyje taip pat, uh, kur ateityje mm, tiesiog nepagalba padidės. Tačiau reikia stengtis taip pat ir dirbti kitoje srityje, tai yra modernizuoti ūkius. Ir čia mm, bendra žemės ūkio politika taip pat pasiūlys e, atitinkamų mechanizmų dėl tų šiolaikiškų priemonių. Aš jau apie jas kalbėjau ir nesileisiu galbūt į detalės, nes tai yra techniniai elementai, kuriuos reikės dar ištobulinti su specialistais. Tačiau aš manau, kad uh, labai svarbu, pavyzdžiui, kalbėti apie garantijų fondą, kuris leis užtikrinti ūkininkų pajamų stabilumą. Pavyzdžiui, kuomet mažėja labai smarkiai sumažėja kainos tam tikrose sektoriuose. Aišku, kad čia skirtingose sektoriuose situacija bus skirtinga. Aš manau, kad būtent tokios priemonės leis išspręsti situaciją. Taip pat sugrupuojant tam tikras sutartis, tam tikrų sektorių gamintojus, taip pat bus galima įtakoti situaciją rinkoje ir ūkininkų pajamas. Mes, aš manau, galėsime rasti ir kitokių sprendimų. Tačiau, mano manimo, tai, kad jau, kad yra tie, tie iššūkiai, tie būkštavimai ir kad diskusijos jau vyksta tais klausimais, jau yra geras išeities taškas. Dabar dėl įvairių ūkių, dėl šeiminių ūkių ir galimos pagalbos, pavyzdžiui, paramos už hektarą Aš manau, kad tai padės pagerinti jų situaciją. Tačiau iš antrojo bendro žemės ūkio politikos ramščio, manau, mes skirtingiems regionams, skirtingoms ūkininkų kategorijoms galėsime parinkti geriau jiems pritaikytus specifiškus mechanizmus. Uh, dėl darbo vietų kūrimo. Labai svarbu, kad žemės ūkio būtų kūriamos darbo vietos ir tai man yra labai rūpintis klausimas. Mes turime rasti tokius mechanizmus, tokius rodiklius, kurie leis mums keisti situaciją į gerą. Aš galiu pasakyti, kad ir praeitie komisijoje buvo siekiama įdėkti naujų rodiklių. Kol kas, tiesa, dar nėra rasta tų pačių geriausių rodiklių, kurie galėtų įvert, padėti įvertinti bendrą poveikį. Jūs kalbėjote apie restruktūrizaciją, modernizaciją. Tas tiesa, bet visa tai kainuoja. O mums reikia rasti reikalingų resursų. Antras dalykas, ką galėtume padaryti, kad tiesioginių išmokų sistema būtų vienodesnė, homogeniškesnė. Kaip pasižvelgsime į konkrečius tų ūkininkų, kurie dirba nepelningose teritorijose poreikius, kur sąlygos yra sudėtingesnės. Galiausiai, kaip jūs įsivaizduojate, ar būtų galima remti E, specifinė gamyba, pavyzdžiui, tabako gamyba, tai yra būdinga mažiems ūkiams Lenkijoje ir kitur. Komisaras. E, da, deci plățile directe vor fi prin e, criteriile pe care le vom elabora pentru. Tiesioginės išmokos yra skiriamas remiantis atitinkamais kriterijais, kurie būsimai žemės ūkio politikai dar bus parengti. Ji sieks e, geresnio, geresnės e, paramos mokėjimo pusiausviros, aš tai jau sakiau, įžangoje, todėl yra labai svarbu atlikti atitinkamus pakeitimus pirmajame ramstyje ir todėl tikiuosi, kad po to jau, kai priimsime atitinkamus kriterijus, juos patvirtinsime, bus labiau atsižvelgiama ir jūsų minėtų ūkininkų poreikius. Antrajame BŽP ramstė yra numatytos priemonės skirtos ūkiams modernizuoti ir jomis taip pat gamintojai žemės ūkio produktų galės pasinaudoti, kad geriau pristaikytų prie rinkos situacijos. Taip pat mes žvelgsime ir į pasiūlos bei paklausos situaciją rinkoje. Dėl tabako e, priimta reforma buvo prieš keliarius metus, ir valstybės narės gali numatyti tam tikrą perinamai laikotarpį, perėdamas prie tiesioginių išmokų šiame sektoriuje. Ponas Tarabėlas. Gerbiamas kandidatė į komisarus. Kalbame apie tam tikras produkcijos rūšis, kur e, buvo kalbėta apie rinkos dereguliavimą ir aš noriu paklausti apie e, tolesnį e, reguliavimą. Šiolaikiškas reguliavimas, kaip jūs kalbėjote, kooperavimasis, efektyvesnė priežiūra, bet panašu, kad ir, ir valstybės, ir komisija nusprendė atsisakyti kvotų, kurios veikia e, 25 metus, 2015 metais jų nebeliks. Taigi aš, komisarė, noriu jūsų paklausti, jūs jau konkrečiai atsisakėte kvotų, apsisprendėte dėl to, ar jūs dar galvojate vis tik tai kalbėti su valstybėmis narėmis ir su komisijos kitais kolegomis ir dar vis tik tai grįžti prie kvotų. Aš kalbėčiau apie cukrų, bet bet galbūt ir apie kitus produktus. Ir, pavyzdžiui, kalbėčiau taip pat apie atsietą pagalbą, kuri leistų valstybėms narėms paremti labiausiai nepalankio situacijoje esančias vietovės. Diskusijom. Dėl kvotų atsisakymo, na, ne aš atsukau nugarą joms, tai sprendimas buvo priimtas taryboje atsisakyti jų ir sprendimas priimtas. Ir Aš manau, kad jeigu būtų sugalvota grįžti prie tokio e, mechanizmo, tai destabilizuotų rinką, taip pat ir e, tarptų ūkininkų, kurie naudosi tomis kvotomis, nes jau yra priimtas sprendimas. Ir čia eina kalba ne vien tik tai apie grįžimą į praeitį. E, reikia galvoti apie tai, kokios sąlygos privertė atsisakyti kvotų. Ir uh, būtent labai svarbu galvoti apie tai, kad tai naujas galimybės atsiverti, atsi, atsivėrė ūkininkams ir naujas sąlygos privertė prisitaikyti prie tokios situacijos, tačiau reikia kalbėti apie tai, kad tam tikrose regionuose specifinėje situacijoje esantiems ūkininkams yra kitos priemonės numatytos. Ir kai kur galbūt kvotų išlaikymas yra tam tikras sprendimas, nes visų pirma, galbūt kvotos išsprendžia pasiūlos kitimą, tačiau paklausos kitimo tikrai neišsprendžia. Ir jeigu mažėja paklausa, net jeigu bus išlaikytos kvotos, problemų mes neišspręsime. Todėl aš manau, kad kvotos nėra tinkamas mechanizmas. Tačiau tai nereiškia, kad mes negalėsime surasti kitų mechanizmų, kurie leis užtikrinti stabilumą tam tikrose sektoriuose, pavyzdžiui, pieno ir taip toliau, ypač tose regionuose, kurie yra labai nepalankioje situacijoje, pavyzdžiui, regionai, tarkim, kur pieno produkcija yra sudėtingo sąžiningos sąlygos. 68 mm, e, straipsnį galbūt paminėčiau, kuris leidžia mums imti specifinių priemonių tokie, tokioms situacijoms ir aš manau, kad tikrai bus galima rasti priemonių ir tolesniai ateičiai. Aš labai puikiai suprantu, kad reikalingi sprendimai, kurie būtų specifiškai pritaikyti konkrečioje sudėtingoje situacijoje esantiems regionams. Bet aš manau, kad galėsime grįžti prie tų diskusijų. Ačiū komisarė. Jūs, jums jau kaip minėjau, norėčiau pakalbėti apie cukrų. Bendras rinkos reguliavimas buvo pakeistas prieš keliarius metus ir buvo gal 600 milijonai tonų perviršius. Dabar situacija išspręsta. Milijonas 300 tūkstančių tonų yra eksportuojama dabar, bet trūksta apie 7 milijonų dar Europos kaina yra kokie 45 eurai, bendra europinė, e, tarptautinė kaina yra apie 50 eurų. Taigi čia jokių intervencijų per daug nereikia, čia viskas e, iš tikrųjų nesutrūkdė rinkai išspręsti problemų. Kitas dalykas, jūs e, minėjote, kad yra tam tikrų galbūt problemų rinkoje ir tuomet yra reikalingos priemonės. Aš norėčiau paklausti, pažiūrėjau, jeigu komisija, jeigu jūs būtumėte patvirtintas nuo sausio 27 dienos, kokių sprendimų jūs imtumėtės, kokių priemonių jūs e, imtumėtės? Forkated. Na, visų pirma, reikia žiūrėti, ką taryba valstybės narės nusprendė dėl reformos, dėl tų galimų priemonių, dėl to, kokios galimybės mums taip pat atsiveria tarptautinėje rinkoje, kiek mes turime čia judėjimo laisvės, reikia tos dalykus įvertinti. Tačiau aš pažadu, kad jeigu būsiu patvirtintas į šias pareigas nuo sausio 27 dienos, aš labai detaliai išanalizuosiu šios klausimus, nes aš manau, kad tikrai jie nusipelno ypatingo dėmesio, būtent atsižvelgiant, aišku, į sprendimus, kurie jau priimti priimti dėl reformos ir į tai, kokią judėjimo laisvę mums um, suteikia tarptautiniai sutarimai ir situacija tarptautinėje rinkoje. Aš um, tikrai pažadu sugrįžti prie šių klausimų, juos išanalizuoti ir tartis toliau su jumis, bet kol kas aš konkretesnių detalių neturiu. Gerbiamas kandidatai komisijos narius. Toliau Elizabeth Köstinger. Pane Čiolė, aš jūs jau užsiminėte apie nepalankiose nepalankius regionus, kalnų regionus ketinate remti per antrąjį bendros žemės ūkio politikos ramstį ir galite garantuoti, kad bus šiems regionams skiriama pakankamai finansinės paramos ir kaip jūs ketinate bendrai atstovauti žemės ūkio politikos interesams komisijoje. Noriu paklausti, ar kalnuotose regionuose pradėtus projektus tęsite ir toliau, ar ketinatės imtis ir naujų veiksmų. Komisarė, prašau dacă pilonul 2 are o finanțare suficientă, așa cum vă spuneam, în momentul în Jeigu antrasis ramstis numatys pakankamą finansavimą, kaip aš jau sakiau, mes kalbėsime apie bendro žemės ūkio politikos turinį po 2013 metų per artimiausius mėnesius, artimiausius metus ir mes tuomet turėsime galimybę imtis priemonių ir dėl tų tikslų, kuriuos sėtumėm su vienu ir kitu ramščiu, atitinkamai perskirstydami biudžetą. Kai kalbame apie bendro žemės ūkio politikos ateitį, niekas neverčia mūsų um, prisirišti prie kažkokių tai konkrečių skaičių, kurie būtų susijęti su pirmo ar antro ramščiu. Labai svarbu visų pirma galvoti apie realia, realius poreikius tiesioginėms išmokoms iš pirmo ramščius ir ties, taip pat poreikiams priemonių uh, pagal antrą ramstį. Atitinkamai žiūrėti situaciją situaciją. E, labai svarbu, kad ta galimybė per, paderinti sumas egzistuotų. Kaip e, šį rytą aš jau pasakiau, aš tikrai pasistengsiu paruošti visus argumentus, kad mano kolegos komisijoje tikrai suprastų, jog reikalinga išlaikyti bendro žemės ūkio politikos nuoseklumą. O nuoseklumas būtent reiškia, kad mes turėtumėm pakankamą biudžetą. Ir čia mes turime visą eilę argumentų. Mes jau kalbėjome apie tam tikrus sunkumus, su kuriais susiduria um, maisto prekių tiekimas į rinką dėl kainų sviravimo. Taigi labai svarbu turėti pakankamai didelį žemės ūkiui skirtą biudžetą. Ir tikrai galiu Jūs patikinti, kad imsiuosi visų reikalingų priemonių, kad, savo, kad man suteikta atsakomybė pateisinčiau. Uh, Labai svarbu, kad ypatinga dėmesį skirtumėm šiems klausimams ne vien tik tai, kad e, sudėtingose situacijose, e, nepalankioje situacijoje esančiose regionuose dirbantiems ūkininkams būtų suteikta pagalba, kad jie tikrai realiai galėtų dirbti. Labai svarbu, kad jiems būtų numatytos būtent specifinės priemonės, ypač kai eina kalba būtent apie nepalankioje situacijoje esančius regionus, kalnuotas vietovės ir taip toliau pilnamas klausimas. Iki šiol aiškiai pademonstravote, kad puikiai e, suprantate e, žemės, bendros žemės ūkio politikos ateities iššūkius, tačiau mes negalime pamiršti, kad e, svarbiausia žemės ūkio politikos sudėtinė dalis yra patys ūkininkai, kurie smarkiai sensta, kokiu priemonių ketinatės imtis, kad pažabotumėte šį procesą ir kokiu ateities perspektyvų galite pasiūlyti jauniesiams ūkininkams.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 matote, tai yra viena iš priežasčių, dėl kurių aš sakau, kad kaimo plėtros politika turi išlikti bendros žemės ūkio politikos kon srityje, kontekste, nes būtent reikalingi bend bendrijos sprendimai, kad būtų galima padėti tiem, kurie dirba kaimo plėtros srityje, kad galėtume padėti ūkininkams. Ir čia mes turime turėti galimybę plėtoti kaimo plėtrą Aš manau, kad ir kaimo plėtra, žemės ūkis turi turėti galimybės plėtotis jaunimo problemos, jų įsikūrimo kaimiškose vietovėse problemos. Tai yra ta e, klausimų specifika, su kuria aš tikrai labai intensyviai dirbsiu pagal antrojo ramščio priemonės. Labai svarbu ypatingą dėmesį būtent e, skirti jaunimui, kuriam reikia stabilumo, patikimumo, kad jie galėtų investuoti į savo ūkius, kad jie galėtų modernizuoti ūkius. Aš e, ypač šiais klausimais dirbau Rumunijoje ir aš todėl puikiai suprantu, kodėl reikalingas stabilumas, prognozuojamumas. Antrasis ramsis užtikrina reikiamas priemonės e, šiais klausimais ir aš manau, kad ponas Stefan tai puikiai žino. E, būtent čia, aš manau, reikės labai svarkiai dirbti šią kryptimį, kad būtų užtikrintas stabilumas ir prognozuojamumas. Perez, grazie, komisarė. Gracias, senor presidente, senor Can. Garcia Perez. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau aš girdėjau jūs keletą kartų jau šiandien sakant, kad reikia labai ženklių finansinių pakoregavimų bendroji žemės ūkio politikoje. Labai džiaugiuosi tuo ir visiškai su jumis sutinku. Tačiau be vėjonės reikia ieškoti ir kitų priemonių, kurios leistų atremti iššūkius, su kuriais susiduria ES ūkininkai. E, Atkreipčiau dėmesį į du grandinės elementus. E, tai yra perdirbimas ir transportas, kur pasimė tam tikrą koncentraciją. Ūkininkai reikalaudami minimalaus kainų e, lygio dažniausiai susiduria su e, konkurencijos teisės aktais. Ar jūs ketinate peržiūrėti konkurencijos teisės aktus, kad realiųjų gamintojų dėrybinė pozicija būtų tvirtesnė, svaresnė? kainodaros grandinėje. Da, cred că am încercat să dau cât mai multe elemente privind modul în care o să-mi fac treaba în calitate de... Pasistengiau kaip galima plačiau jums atsakyti, pateikti kaip galima daugiau elementų susijusių su mano būsimu portfeliu žemės ūkiu. Aš dirbsiu glaudžiai su konkurencija konkurencijos komisaru, nes šie klausimai, apie kuriuos jūs teiravotės, yra e, tos eities kompetencija. Kalbant apie žemės ūkį, maisto produktus, labai svarbu kalbėti ne vien tik tai apie rinką, bet ir apie pridėtinę vertę, kurią galėtų mums suteikti ypač kooperavimasis. Aš manau, kad tarp profesinėse organizacijose labai svarbu vesti dėrybas ir jeigu bus nuspręsta, kad bu, bus galima pritaikyti tam tikras išlygas, kurios leistų geriau paskirsti pridėtinę vertę, tuo pat metu nepakenkiant vienam ar kitam sektoriui ar vienam ar kitam subjektui. Aš manau, kad tuomet mes turėsime galimybę um, kartu su uh, kolega atsakingu už konkurenciją žiūrėti, kaip būtų galima tas taisyklės pakoreguoti. Tačiau, aišku, reikia nepamiršti, jog egzistuoja aiškios taisyklės dėl rinkos veikimo ES, kad negalima jų paminti, reikia atsižvelgti ir į kitas situacijas. Aš kalbėčiau ypač, pavyzdžiui, pavyzdžiui, apie vaisių daržovių sektorių. Taigi, aš manau, kad reikia ieškoti galimybių pagerinti rinkos veikimą ir aš manau, kad ateitie tokių sprendimų mes rasime. Onorevole Garcia Perez rinuncia al suo domanda. Garcia. Nenoriu papildomą klausimą, ponai Mato žodis. Gerbiamas komisarė, gerbiamas pirmininkė, sakėte, kad norite garantuoti ūkininkų pajamas ir aš su to visiškai sutinku. Kaip žinote, šiuo metu ir ūkininkai, ir žemės ūkio sektorius bendrai išgyvena sudėtingus laikotarpius, ypač ultraperiferiniuose regionuose. Uh, E, smulkaus masto žemės ūkis, kuris yra tų regionų veiklos pamatas, susiduria su rimta grėsme. Ką Jūs galvojate, kokios priemonės būtų būtinos, kad užtikrintume žemės ūkio gamybos subalansuotumą ir tvarumą tose regionuose, taip pat ir kitose regionuose, kurie susiduria su specifinėmis problemomis? Ultraperiferinėse regionuose esminė problema yra bananai. Jie susiduria su kainų spaudimu iš konkurentų, pavyzdžiui, iš Latino Amerikos gamintojų. Jie parduoda maždaug už 170 eurų, o e, Latino Amerika parduoda už 95 eurus. Taigi, spaudimas labai didelis. Ką jūs galit padaryti, kad garantuotumėte, jog bendrijos gamintojai gaus kompensacijas už žalą, kurią jie patiria dėl susidarimo pasiekto tarp mūsų ir mūsų konkurentų ir tą susitarimą palaimino taryba. Gerbiamas komisaras. E, e, adresat. In, uh, e, per... Kalbant apie ultraperiferinius regionus, žinote, kad yra tam skirtos atitinkamos programos ir per ateinančią kadenciją um, bus galima pasiremiant e, atitinkamais pranešimais išanalizuoti iš naujo šią programą. Aš tikrai esu pasiryžęs padaryti reikiamus pakeitimus, kiek aišku yra galima tai padaryti, kad būtų galima kaip galima geriau padėti žemės ūkiu tose regionuose. Dėl banano, aš manau, kad jūs sutiksite su manimi, kad susitarimas yra geras dalykas ES, kadangi um, tikrai daug metų tęsiasi konfliktai iš šie, šio klausimu. Ir dabar šis elementas yra aiškiai išspręstas taip pat ir per sutarimus PPO e, rėmose. Yra numatytos kompensacijos. Aš e, žinau, kokia yra sistema, jūs taip pat puikiai išmanote tą sistemą, kad yra numatytos kompensacijos bananų augintojams. Ta sistema jau yra numatyta, suformuota žiūrėsime, kokių čia bus galimybių galbūt e, pa, pakoreguoti tą programą, jeigu bus reikalinga tai padaryti. Ačiū. Papildomas klausimas. Gerbiamas kandidatai į komisarus. Dėkoju už atsakymą, bet aš manau, kad tas susitarimas gal yra geras ES, bet ne bendrijos gamintojams, jeigu jie negauna reikalingų kompensacijų. Aš norėčiau, kad jūs rimtai įsipareigotumėt apginti Europos gamintojus ir galėtumėte suteikti tam tikrų garantijų šiam sektoriui, nes jis yra gyvybiškai svarbus tiems regionams ekologiniu, ekonominiu ir socialiniu požiūriu. Tūkstančiai ūkininkų priklauso nuo to sektoriaus, ne tik Kanarų salose, bet visose Europos ultraperiferiniuose regionuose. Taigi, e, pradedant diskusiją su jumis, kurios tikiuosi tęsis, norėčiau gauti garantijas iš jūsų pusės, kad ūkininkai gaus pajamas. Uh, Jūs kalbėjote apie kompensaciją. Mes turėjom kompensacijas AKR valstybėms taip pat. Turėjome kompensacijas ir Amerikos gamintojams. Tačiau jos e, Europos gamintojams nebuvo išmokėtos taip, kad galėtų užtikrinti pajamas jiems, pajamų lygį. Komunitarė egzista sume semnificative care sunt deja. Jeigu neklystu, tai maždaug 250 milijonų eurų per metus skiriama šiam pozei, šiai pozei programai gyvendinti. Aš šią problemą suvokiu, tačiau atskiri regionai susiduria su tam e, tikromis skirtingomis šios problemos specifikomis. Ir esu pasirengęs e, atitinkamai reaguoti, pritaikyti pakeisti mūsų taikomas priemonės, tačiau kol kas dar negaliu operuoti konkrečiais skaičiais, nes nesusipažinau su ataskaitos rezultatais, bet su bendromis problemomis esu susipažinęs ir ateitie žiūrėsime, kokios erdvės turime e, įvairiems galimiems pakeitimams. Žodis suteikiamas ponai Rodust. Po, poniai Rodust. Pone Čiolos, sveikiname Jūs mūsų komitete atsakėte jau į daug klausimų ir iš tikrųjų sunku būtų rasti naujų temų, tačiau tikiuosi vieną surasti. Visuotinės svarbos paslaugų e, gamyba yra ta priežastis, dėl kurios turime išlaikyti bendrą žemės ūkio produkciją. Žemės ūkis gamina ne tik maisto produktus, tačiau e, atlieka ir kitus svarbius visuomeniai vaidmenius. Pavyzdžiui, e, prižiūrėdamos aplinką, landšaftus, užtikrindamos dirbožėmio apsaugą, vandens telkinių, telkinių apsaugą. Ši veikla turi būti atitinkamai atlyginta, nes ūkininkai tokiu būdu prisideda prie visuomenės labo. Kaip ketinate užtikrinti, kad ūkininkai ir ateityje šią veiklą vykdyti ir kaip jūs manote, jie turėtų, jiems turėtų būti atlyginta už e, tokią veiklą. Ačiū labai, ponė Rodus. Kaip jums sudėtinga e, rasti naujus klausimus, taip man yra pakankamai sudėtinga rasti naujus atsakymus. Tačiau tikiuosi, kad mums abiems pavyks tą padaryti. Aš minėjau, kad visuotinės e, svarbos paslaugos yra labai svarbi bendrosios žemės ūkio politikos sudėtinė dalis ir valstybės narės e, per antrąjį BŽP ramstį yra numačiusios nemažai pinigų investuoti į aplinkosaugą. Todėl manau, kad būtent čia srityje reikia ieškoti naujų paramos teikimo mechanizmų. Egzistuoja jau tam tikros normos ir taisyklės, kurios yra susijęta su tiesioginėmis išmokomis, tačiau ypatingai pasitelkę antrąjį ramstį mes galime dėkti naujoves ir remti ūkininkus, kurie siūlo naujas idėjas, siekiant užtikrinti rūšių įvairovę, siekiant geriau prižiūrėti e, gamtą, ją puoselėti ir jų idėjos bus labai svarbios mano darbe. E, Taip pat mes sieksime, kad ūkininkai neštų savo indėlį į kovą su klimato kaita, nes klimato kaita yra taip pat nemažas iššūkis ir patiems ūkininkams. Ir Žozė Bovėjau minėjo įvairias idėjas ir naujus pasiūlymus šioje srityje. Turime juos skatinti ir skleisti kaip įmanoma plačiau. Tai bus viena svarbiausių veiklos ryčių antrojo ramščio kontekste. Ačiū už atsakymą, buvo aišku, kad turime galvoti apie antrąjį ramstį. Čia klausydamasi jūsų per pastarąsias dvi valandas supratau, kad daug ką reiks, antrasis ramstis turės daug ką apimti ir man kėla klausimas, ar 11 procentų mūsų biudžeto lėšų bus pakankama suma Ar pasisakysite ir sieksite, kad būtų didinamas antrosio, antrojo ramščio biudžetas? Taip jau tą minėjau, mums reikalingas toks biudžetas, kuris leistų įgyvendinti ambicingus tikslus ir todėl savaime suprantama reikalausiu tokio biudžeto, kuris leis mums šiuos tikslus įgyvendinti. Aišku, reiks diskutuoti apie tai su valstybėmis narėmis, su jūsų parlamento nariais ir ieškoti tos pusiausviros e, tarp mūsų ambicingų tikslų ir biudžeto galimybių. Aišku, antrame ramstyje jis turės apimti daug sričių, e, tačiau e, tai dar kartą patvirtina kad e, pakankamo masto žemės ūkio biudžetas ES yra būtinas, tikiuosi, kad tai suvoks ir e, jūsų kolegos, ir valstybės narės, ir aš dėsiu visas įmanomas pastangas, kad e, būtų išsakyti aiškus ir įtikinami argumentai kurie patvirtintų, kad mums reikalinga stipri žemės ūkio politika ir džiaugiuosi, kad jūsų klausimai man padeda tokius argumentus rasti. Toliau Marija Nedelčieva. Štai čia jūs. <coughs> Pone Čiolas.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 Galiu bulgariškai kalbėti, jeigu leidžiate. Labai atsiprašau. Държавите членки на директните плащания. Mintis jūsų teisingiau paskirsti pagalbą tarp valstybių narių ir regionų tikrai sulaukė mano dėmesio. Jūs kalbėjote apie. Mm, savo mintis, kurios būtų skirtos tam tikslui. Gal galėtumėt tada plačiau papasakoti apie datas, terminus, kada jūs galvojate tokių priemonių imtis, kad pagalba būtų paskirsita objektyviau. Ar galvojate, kad kai kuriuose sritise arba, pavyzdžiui, kai, kurie, kai kurioms produkcijos rūšims būtų galima išlaikyti tokią pagalbą, kokia yra, pavyzdžiui, skirta a, tabako gamintams. Kalbėčiau apie jautres prekes. Da, deci legat de uh, calendar, intenția mea este în primul Dėl datų aš Visų pirma, norėčiau surenkti viešas konsultacijas Dėl šios priežasties ir sakiau, kad nenorėčiau um, iš anksto kažkok, suformuotų kažkokių tai minčių primesti. Aš manau, kad visų pirma reikėtų uh, surenkti uh, viešas konsultacijas ir diskusijas su Europos parlamentu, su nacionalinėmis valstybėmis. Um, 2010 metais pradėčiau tokias konsultacijas ir komisijoje ieškočiau galimybių jau iki metų pabaigojus pasiūlyti tam tikrą komunikatą, kuris pristatytų bendrasias mintis dėl bendro žemės ūkio politikos po 2013 metų, kad vėliau būtų galima imtis kitų teisinių priemonių. 2011 metais jau būtų galima siūlyti teisinių aktų projektus. Aišku, kad šis tvarkaraštis labai priklausytų nuo e, finansinės perspektyvos tvarkaraščio, kadangi, kaip aš aš jau pirmai minėjau, norėčiau susijęti mūsų tikslus ir mūsų lūkesčius su finansavimo galimybėmis. Taigi, toks būtų mano planuojamas tvarkaraštis. Dėl to, kas jūs neramina, taip pat norėčiau pasakyti, kad Um, stengsiuos palaikyti ryšius su Europos parlamentu, ypač atsižvelgti į Europos parlamento pranešimą um, dėl bendro žemės ūkio politikos ateities ir jeigu neklystų, ponas Lajan yra pranešėjęs šio klausimu. Dėl teisingesnio pagalbos paskirstimo ir dėl jautrių produktų. Tabakui yra numatyta uh, reforma 2004 metų yra pereinamasis laikotarpis, taip pat valstybės narys turi galimybę kai kurią specifinę pagalbą numatyti šiam sektoriui, bet kalbame griežtai tik tai apie tabaką ir aš manau, kad čia reikėtų atitinkamai vadovautis Europos piliečių lūkesčiais kai na kalba apie šį produktą. Aš manau, kad jūs suprantate, ką turiu omenyje. Čia mm, būtent reikia paminėti, kad valstybės narės turi ir galimybių pačios paskirsti tam tikrą pagalbą, specifinę pagalbą numatyti. O štai din vapros. Papildomas klausimas. Taip, norėčiau užduoti papildomą klausimą. Savo įžango žodį daug dėmesio skiriate regionų diferencijavimo klausimui. Bendra žemės ūkio politika ateityje turėtų sudaryti galimybės diferencijuoti regionus. Šiandien kai kuriuose valstybėse narėse, kai kuriuose regionuose um, žemės ūkio produkcijos gamyba labai brangiai kainuoja dėl klimatinių sąlygų. Taigi, būtent uh, kaip būtų galima atsižvelgti į, pavyzdžiui, šiaurės šalių specifiką um, žemės ūkio politikoje po 2013 metų ir kaip jūs numatytumėt vieną vertus surasti sprendimus, tokiams specifinėms e, problemams tam tikrų regionų, bet ir tuo pačiu metu užtikrinti e, visų ūkininkų bendrą interesą, nes jūs juk atstovaujate visą Europą kaip komisaras. E, Aišku, kad yra labai didelių skirtumų tarp skirtingų regionų. Šiandien į tuos skirtumus taip pat yra atsižvelgiama, nes yra numatytos specifinės priemonės kaimo plėtros kontekste tos priemonės yra būtent numatytos konkrečiai tokiems ypatingiems regionams. Tokiamis priemonėmis siekiama a, užtikrinti tam tikrą pusiausvyrą, kai eina kalba apie tiesioginę pagalbą valstybėse narėse, kad būtų galima papildomą dar pagalbą tiekti, kompensuojant e, to, tą specifiškumą tam tikrų regionų kai eina kalba ypač apie klimatinės sąlygas, kurios yra ypatingos kai kuriuose regionuose. Tačiau reikia nepamiršti, jog ūkininkai visoje ES turi būti vienodoj situacijoje, turi būti užtikrintas tas e, teisinga situacija. Bet yra specifinės priemonės kaimo plėtros politikoje, uh, kurios, manau, tikrai leidžia mums ieškoti sprendimų, kad, kurie atspindėtų tam tikrų regionų specifiką. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Cioloș, ce măsuri specifice aveți în vedere? Dăncilă. Decalajul. Pane Cioloș, ką konkrečiai jūs numatote padaryti, kad sumažėtų atotrukis tarp senųjų ir naujųjų valstybių narių? kad būtų galima išplėtoti konkurencingą žemės ūkį kuris būtų konkurencingas taip pat ir tarptautinėje arenoje. Ir kad kad kaimo vietovių gyventojai mm, nebesikeltų į miestus, kad būtų užtikrinta demografinis toligumas. Pone Dančilova, kaip aš jau pabrėžiau, po 2013 metų mes turėsime galimybę pritaikyti tokius elementus, tokius kriterijus, kurie e, leis naujų pagrindų paskirsti pagalbą. Tai yra geriau atsižvelgti į tuos elementus, kuriuos jūs paminėjote. Ir naujose valstybėse narėse, pavyzdžiui, Rumunijoje, e, šiuo metu pagalba po truputį didėja ir aš manau, kad per artimiausius e, metus turėsime galimybę išspręsti tas problemas ir to lygiau paskirsti pagalbą. Dabar dėl to, kad e, žmonės nustotų keltis iš kaimų į miestus. Taip, ta problema yra ir Rumunijoje labai rimtų mastų stebima. Aš manau, kad čia reikia specifinių priemonių. Mm, turime, aišku, tiesioginės išmokas, kurios yra paskirstomos e, ir ateityje jos bus paskirstomos e, teisingesnių būdų. Uh, ne vien tik tai pasiremianti istoriniais duomenimis, kurie galbūt ne visuomet atspindėjo tinkamą situaciją, bet bus galima geriau suteikti pagalbą, teisingiau suteikti pagalbą, pritaikant ne vien tik tai tiesioginės išmokas, bet ir pagalbą žemės ūkio modernizavimui ir panašias priemonės. Pone Dančieva, nenoriu papildomą klausimą, taigi toliau eisiu prie pono Glatfelder. Föltettek már. Jau dabar sunku klaus, naujų klausimų rasti, jau viskas buvo paklausta, atrodo. Bet mes jau galime įvertinti ir atsižvelgti į kai kuriuos jūsų atsakymus. Aš, man labai patiko jūsų mintis, kad reikia išlaikyti BŽUP vertybės. Tai yra, reikia atmesti BŽUP renacionalizavimo idėją. Taip pat mane uh, pradžiugino jūsų mintis apsaugoti ES ūkininkus nuo trečiųjų šalių. Ypač žinant, kokius griežtus reikalavimus ES kelia dėl ekologijos ir gyvūnų apsaugos. Kokių konkrečių priemonių jūs imsitės e, investuojant į energijos taupimą žemės ūkiją, kad CO2 emisijos sumažėtų žemės ūkiją ir maisto perdirbimo pramonėje?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 būti skirtos e, žemės ūkio technologijoms modernizuoti ir atitinkamus planus gali renkti tiek nacionalinės valstybės, tiek galima vykdyti šios projektus naudojant antrojo ramščio lėšas. Yra galimybė dabar skatinti naujų technologijų dėgymą, atsižvelgiant taip pat ir į energijos taupimo aspektus. Taip pat žinau, kad E, mokslininkai yra suinteresuoti šias naujasias technologijas skatinti. Atitinkamas komisijos generalinis direktoratas mokslinių tyrimų turėtų analizuoti galimybės šių naujų technologijų kuo greitesnio perkelimo į žemės ūkio naudojimo sritis. Taip pat e, prie viešųjų paslaugų arba e, visuotinės svarbos dalykų yra priskiriamas ne tik energijos taupimas, tačiau e, aplinkosauginiai aspektai taip pat. Mes pateiksime atitinkamus pasiūlymus. Šiuo metu neegzistuoja bendrijos lygmenių koks nors vieningas mechanizmas, nes reikia atsižvelgti į skirų regionų skirtumus, mes tik privalome užtikrinti ir siekti bei skatinti ūkininkus atskirose regionuose tokias technologijas naudoti, tai prisidės taip pat ir prie jų konkurencingumo didinimo. Aišku, tam skirsime paramą. Ačiū už atsakymą. BŽP antrasis ramsis e, pasisako už tokius tikslus, nebūtinai galime, kuriuos nebūtinai galime pagrysti, pažiūrėjau, mano šalyje, Vengrijoje. Pavyzdžiui, Vengrijoje nei vieno euro negalima gauti e, iš antro ramščio dėl CO2 e, išmetam, išmetimo sumažinimo. Taigi, ar nereiktų skatinti valstybės narės, kad jos renktų programas, kurios būtų aktualesnės? Be to, reikėtų atkreipti dėmesį į naujus reglamentus Gali būti, kad bus parengtas koks reglamentas, kuris dar labiau apsunkins ūkininkų gyvenimą. Pavyzdžiui, gyvūnų gerovės reikalavimai ar ekologiniai reikalavimai. Dėl jų gali. Uh, išaukti poreikis naudoti energiją, energijos e, žemės ūkio energetinis efektyvumas sumažės ir e, pagaminant gamybos vienetą žemės ūkija energijos bus sunaudojama dar daugiau, todėl CO2 bus daugiau išmetama. Kaip jūs su ta, tuo prieštaravimu susidorosit? E, Kalbant apie antros, antro ramšio paramos naudojimą ir prieigą prie šios paramos, tai uh, Valstybės narės čia turi nusistatyti atitinkamus prioritetus nacionaliniu arba regioniniu lygmeniu. Po 2013 metų mes sieksime užtikrinti, kad atitinkamuose reglamentuose būtų aiškiau suformuluotos šios paramos naudojimo nuostatos. CO2 mažinimas yra svarbus visai ES politikai. Ta turiu pabrėžti. Taip pat turime siekti tokių taisyklių, kurios neprieštarautų tarpusavyje e, ir nesupriešintų atskirų sričių, pavyzdžiui, e, gyvūnų gerovės ir aplinkosaugos. Šios ir tie mes turime toliau diskutuoti siekti e, susijęti šias dvi sritis taip pat ir su taupaus energijo, naudo, energijos naudojimo dalykais. Tikiuosi, kad ponė Paulsen pritars mano mintims. Ačiū labai. Giovanni Lavijo dabar. Ačiū pirmininkė. Gerbiamas kandidatai komisijos narius. Pirmiausia, noriu Jums padėkoti už viską, ką šįryt pasakėte. Aš manau, kad jūs suteikėte tam tikrų patikinimų beveik visiems komiteto nariams. Taip pat norėčiau pasakyti, kad kituose klausimuose, ypač biudžeto komisaro atveju, nieko nebuvo kalbama apie žemės ūkio biudžeto apkarpimą. Manau, kad tai yra pozityvu. Ir gerai, kad jūs paminėjote tą e, darbinį dokumentą, kuris nemažai problemų sukėlė mums visiems. Grįžtu prie to, kad ES parama yra teikiama skirtingais būdais ir skirtingais lygmenimis. Ne viskas remiama vienodai. Kai kurie sektoriai, pavyzdžiui, vaisių ir daržovių, sudaro jie, pavyzdžiui, 16 procentų Europos e, žemės ūkio produkcijos, gauna tik 4 procentus finansinės paramos. Taigi, tie produktai, dažniausiai jie yra viduržėmė jūros regiono produktai, turėtų būti labiau remiami. Kaip jūs e, įsivaizduojate remti juos? Kokius konkrečių priemonių numatysite? Sigur că Iš tikrųjų, jeigu bandytume atsižvelgti į kiekvieną sektorių ir jo dydį susietume su gaunama finansinė parama, tai daugelis sektorių patektų į sudėtingą situaciją. Kalbėdami apie vaisius ir daržovės turime nepamiršti, kad kalba eina apie daugiau nei vien tik tai finansinę pagalbą. Turime ieškoti tokių mechanizmų, kurie užtikrintų rinkos pusiausvyrą. Todėl vaisių ir daržovių sektoriuje vykdyta reforma ir siūlo mums tokius mechanizmus. Iš tikrųjų yra numatytos tikrai didelės pinigų sumos, kuriomis gali naudotis valstybės narės siekdamos teikti vaisių daržovių rinkai atitinkamą paramą. Išmokant tiesioginės išmokas, čia vėl reikia atsižvelgti į atskiras specifikas, tačiau aš kaip komisaras privalėsiu užtikrinti bendrą pusiausvyrą. Pirmiausiai turime atsižvelgti ne į atskirų sektorių įvairovę arba jų dalį bendroje rinkoje, tačiau į bendrą situaciją, kurią sąlygoja šie sektoriai ir į bendrą žemės ūkio rinkos pusiausvyrą, bet tam reikalingi specifiniai mechanizmai, kurie padėtų spręsti specifines atskirų sektorių problemas. Pone Lavie. Ponas Lavie, per klausimą jūs e, šiandien daugiau negu kartą paminėjote rinkos intervencijas ir panašių modelių, kokius jūs naudojate vaisių ir daržovių sektoriuje, e, išplėtimą į kitas žemės ūkio sritis. Kaip aš jau sakiau, šiuo metu vaisiai ir daržovės gauna 4,1 procentą paramos. E, mažiau negu 1 procentas rinkos intervencijomis ateina. Manau, kad tą mechanizmą reikėtų perreguliuoti, pakoreguoti. Todėl man buvo labai įdomu išgirsti, kai jūs pasakėte, kad galvojat išplėsti tokį mechanizmą ir apimti kitas rytis. Ar tikrai tai būtų gera mintis? Pažiūrėkime, kas vyksta. Kai bandėme pakoreguoti vaisių ir daržovių rinką, kas atsitiko. Kaip aš jau sakiau, patį mechanizmą reikia pakeisti, kad jis būtų tinkamesnis rinkai subalansuoti prie mūsų tikrųjų poreikių. Ačiū. Šie specifiniai mechanizmai skirti vaisių ir daržovių sektoriui buvo parengti tik prieš trumpą laiką, man atrodo, prieš metus buvo pradėti taikyti, todėl šiuo metu dar yra per anksti daryti toli siekiančias išvadas dėl jų veiksmingumo. Ir dėl to, ar reikia juos keisti, ar kaip nors kitaip pritaikyti prie pasikeitusios situacijos. Tačiau reformos taikymas ir rezultatai yra analizuojami atskirais etapais, lyginami su kitais, kitose sektoriuose pasiektais rezultatais, po to daromos bendros išvados ir primami sprendimai dėl jų pakeitimų ar modifikavimų. Manau, kad e, sprendimai priimti vaisių daržovių sektoriuje yra e, galimi ir kitose sektoriuose. Pone Maginis, trys komentarus turėčiau išsakyti. Norėčiau pakomentuoti jūsų maisto saugai skirtą akcentą. Parlamentas labai daug apie tai kalba, jūs irgi. Aš e, e, tikiuosi, kad komisija ratifikuos reikalingus dokumentus ir maisto saugai bus skirtas pakankamas dėmesys ne tik krizės metu, bet ir vėliau. Antras dalykas, norėčiau, kad jūs su konkurencijos generaliniu direktoratu aptartumėt tą disbalansą tarp e, didžiųjų priekybos tinklų ir gamintojų. Norėčiau dar pacituoti mokslininkę Kvin, kuri sakė, kad mokslas ir visuomenė yra visiškai skirtingų nuomonių e, genetiškai modifikuotų produktų atveju. Aš manau, kad mes galėtume uh, E, daugiau pakalbėti apie perpaskirstimą. E, kaip bus perpaskirstomos lėšos tarp e, valstybių narių, tarp regionų, tarp skirtingų valstybių narių, tarp skirtingų ūkininkų? Kas čia laimės, kas pralaimės? Ar jūs nemanot, kad referencinis laikotarpis turės pasikeisti? Jis turėtų būti pastumėtas į priekį, o ne pagrystas dabartiniu istoriniu švitėjimu? Da, o să vă răspund și eu uh, franc sau cât de franc atvirai jums atsakysiu taip, kaip galiu šiuo metu. Pasakyti, kad istorinis referencinis laikotarpis jau nebetinkamas yra spręsti ateitiems problemams, nes šiuo metu egzistuoja labai daug specifinių problemų žemės ūkioje, į kurias būtina atsižvelgti. Taip pat negalime grįžti prie e, tokių rinkos reguliavimo mechanizmų, kurie sutrikdė rinkos funkcionavimą. Kokias sumas reiktų paskirstyti tarp atskirų regionų? Iš tikrųjų, prašau jūsų supratimo, kad negaliu apie ją šiuo metu kalbėti ne dėl to, kad nenoriu, bet dėl to, kad pirmiausiai reikės aptarti komisijoje ir, su, ir kartu su suinteresuotomis grupėmis. Šiuo metu mes turime išsiaiškinti, kokie yra pagrindiniai kriterijai ir kokios uh, svarbiausios problemos iškyla atskiruose regionuose arba atskiruose sektoriuose kiekvienoje valstybėje narėje. Šiuo metu mes sprendimus prieimame bendru sutarimu bendro sutarimo tvarka ir todėl mes turėsime aptarti juos ir su Europos parlamentu ir aš labai vertinu jūsų komiteto kompetencijas, nes mums yra reikalinga sukurti subalansuotą įvairią Europą, taip pat ir žemės ūkio srityje. Maginis papildomas klausimas. Gal keistas bus, bet aš norėčiau nežinau, koks jūsų muzikos skonis, bet jeigu jūs esate Bitlų ir Polo Makartnio fanas, Tai gal galėtumėt apginti ES gyvulininkystės e, gyvulių augintojus nuo tokių kampanijų prieš mėsos vartojimą, kuriuoms vadovauja, pažiūrėjau, Polas Makartinis. Ar jūs nemanot, kad ES lygių reiktų trenkti koją į grindis, nes kartais tokios keistos idėjos įsitvirtina, jeigu mes jų nesuvaldome? Music from Paul was better, ne? <laughs> Da, cred că, cred că la, la uh, sigur că îmi place inclusiv muzica lui. Savaime suprantama, man patinka Paulo Makartinio muzika. Tačiau kiekvienas yra laisvas vadovautis savo asmeninėmis vertybėmis arba pažiūromis ir aš gerbiu kiekvienos meninės pažiūras. Uh, Tačiau e, manau, kad Europos parlamentas gali pasiūlyti veiksmingų politinių sprendimų. Aš, būdamas Žemės ūkio komisaru, galiu tik tai pasižadėti dėti visas įmanomas pastangas tam, kad būtų atsižvelgta į įvairius pasiūlymus ir įvairius interesus žemės ūkio gamintojų, na, o vartotojai kiekvienas apsisprendžia asmeniškai ir aš apie tai e, to nenorėčiau komentuoti. Puiku. Taip, mes priartėjame prie sąrašo pabaigos. Bet pabandysiu dar porai papildomų parlamentarų suteikti žodį, nes SND frakcija sutaupė mums keletą minučių, nes kalbėjo labai lakoniškai, kaip ir liberalai. Taigi, suteiksiu žodį poniai, ponui Olenžničiak. Ačiū gerbiamas komisarė. Norėčiau sugrįžti prie kaimo plėt, zonų raidos. Mes turime suprasti, kaip abu buvę žemės ūkio ministrai nuose valstybėse narėse, kad didžioji dalis pinigų pagal naujas programas yra skirti ūkininkų veiklos subsidijavimui ir jų pelningumo didinimui. Daugelįje ūkių tai tampa pagrindiniu finansavimo šaltiniu, kuris leidžia išgyventi. Aš turiu kitą klausimą asmeniškai jums. Tai yra susiję su gamyba. Ar nereikėtų šios ryties sutvarkyti, tiekiant tiesioginės subsidijas ūkininkams? Ar nereikėtų orientuoti jas tiesiogiai ūkius ir ūkininkus? Ir tokiu būdu sustiprėtų veikla, kuri dabar sustojo kaimo teritorijose. Tai yra kaimo plė, zonų plėtra. Mes turime remti žmonės gyvenančius kaimuose, kad geriau būtų jiems suteikiamos viešosios paslaugos. Tai yra šiandien pagrindinė problema. Galimybė naudoti šio laikišką infrastruktūrą kaime, ar tai būtų švietimas, ar sveikatos apsauga, ar sporto galimybės, ar tai kultūra, ar panašiai. Visa tai yra labai svarbu. Manau, kad tai turėtų būti kaimo e, plėtros prioritetas ir visai kitaip turėtų būti tos lėšos valdomos. Sigur, eu vă înțeleg, uh, vă înțeleg uh, poziția. Aš suprantu jūsų poziciją. Žinau, kad jūs esate iš uh, rytų Europos valstybės narės, kuris susiduria su specifinėmis problemomis žemės ūkija. Šiuo aš, būdamas komisaru, turėsiu atsižvelgti į vairias skirtingas problemas ES. Egzistuoja regionai, kur ūkininkų skaičius yra žymiai mažesnis nei e, Lenkijoje ir joje, juose yra svarbiau e, plėtoti kaimo vietovės. Tačiau būtent per kaimo vietovių plėtros programas, kurios yra rengiamos nacionaliniu lygmeniu ir galima uh, atsižvelgti į tuos skirtumus ir ypatybės. Tai, ką jūs minėjote, tai yra būtinybė geriau skirstyti paramą atskiriems sektoriams. Jei pritariu ir Lenkija turi tokias galimybės, turi galimybę rengdama nacionalinės programas nusistatyti atitinkamus prioritetus, tačiau žvelgiant iš ilgalaikės perspektyvos būtina turėti mechanizmus, kurie padėtų valstybėms narėms renkti specifines programas. Jeigu jūs manote ir turite papildomų idėjų, kurias būtų galima įtraukti į rengiant e, reformuotą reglamentą, prašau jomis su manimi pasidalinti, nes e, mes norime vis labiau atsižvelgti į atskirų valstybių regionų ypatumus. Ačiū komisarė, ponas ponė Paulsen. Pone pirmininkė, aš visiškai suprantu ir komitetą, ir būsimai komisarą. Ir tai, kaip jie įsivaizduoja, kad. Working? Okay, please, Paulson. Okay. Eh, herr ordförande. Pone pirmininkė, gerbiamas būsimasis komisarė ir Žemės ūkio komiteto nariai. Aš visiškai suprantu, kai mes bandome eh, vykdyti šiek tokią diskusiją ir kalbame, tarsi mes norėtume išlaikyti visą biudžetą, kurį šiandien turime. Tačiau kitos Europos E, dalis yra pažangesnės kur kas labiau. Ar jūs turėtumėt minčių apie tai, kaip mes galime išsaugoti Europos kaimo teritorijas ir e, jeigu mes dabar sumažinsim biudžetą, kaip tą bus galima padaryti? nu știu, uh, o să vedem uh, care este ideea, abordarea. Iš tikrųjų, reikia palaukti diskusijos su kitais komisijos nariais, kolegomis. Komisija dar nepradėjo oficialiai dirbti, nes parlamentas jos dar nepatvirtino. Tačiau jums išsakiau savo asmeninę nuomonę dėl biudžeto. Žinau, kad galima panaudoti ES biudžeto lėšos ne vien tik žemės ūkiai, tačiau ir kitiems e, ambicingiems tikslams įgyvendinti. Ir valstybės narės e, teikia atitinkamus pasiūlymus. Mano, kaip žemės ūkio komisaro, vaidmuo yra kovoti už e, stiprią bendrą žemės ūkio politiką ir jos biudžetą. Ta ir darysiu. Ponas Delanš vieną minutę kalbės. Ačiū pirmininkė. Yra posakis, kuris sako, kad jūs gal esate teisus, bet nebūtinai ta nuomonė dominuoja. Taigi reikia tam tikros galios, kad galėtumėt savo nuomonę prastumti. Ir aš norėčiau jūsų paklausti, kaip ketinate įtikinti kolegas komisijoje, kad tai, apie ką jūs šiandien šnekėjote, bendrijos žemės ūkio politika su deramu biudžetu, yra reikalinga. Kaip jūs įtikinsite kolegas komisijoje? Komisarė, kartais jūs turėsite imtis veiksmų, kurie nebūtinai bus e, priimtini valstybėms narėms ir gali būti, kad jūsų vyriausybė iš sostinės spaus jūs, kad darytumėt kažką kitaip. Kaip jūs su tokiu spaudimu susilaikysit? Ogi tokį spaudimą tikrai patirsit. Da, cum îmi voi convinge colegii sau cel puțin cum voi încerca, sper să reușesc așa. Kaip aš įtikinsiu kolegas tai padaryti, taip kaip ir šiandien jūs bandžiau tikinti, kad mums reikalinga stipri žemės, bendra žemės ūkio politika. Nors iššūkiai, aišku, yra labai dideli, bet aš manau, kad tikrai galima rasti tinkamų argumentų dėl e, rinkos reguliavimo. E, tačiau aišku, kad tai, kas pasiekta, nėra savame suprantama, reikia stengtis tuos pasiekimus išlaikyti ir ateityje. Ir aš manau, kad uh, žemės ūkio um, produkcijos gamybos mastų mažėjimas galbūt nėra, mm, netitinka mūsų interesų. Aš manau, kad reikia analizuoti tuos dalykus ir manau, kad dirbdami kartu mes galėsime rasti tinkamus sprendimus. Jei, ką aš daryčiau, jeigu reikėtų prieš savo valstybės interesus veikti. Aš turiu pasakyti, kad aš būsiu Europos Sąjungos komisaras, aš būsiu Europos komisijos komisaras atsakingas už žemės ūkį ir kaimo plėtrą, taigi man viskas yra visiškai aišku. Aš taikysiu europinės normas, taip pat ir biudžeto kontrolės normas ir aš manau, kad reikia užtikrinti bendro žemės ūkio politikos patikimumą ir čia komisija turi atlikti visą savo vaidmenį. Aš manau, kad mes rasime rasime tinkamus sprendimus, kaip bus galima tinkamai valdyti ir kontroliuoti bendrijos lėšas ir komisija, komisija tikrai atliks savo darbą. Komisario, Komisario Selei rinuncia į suoi 5 minuti. Gerbiamas kandidatai į komisarus, jeigu jūs nieko prieš e, siūlyčiau atsisakyti 5 minučių pasisakymų, tada dar porą klausimų galėtumėte atsakyti. Bet jūs čia spręskit. Da, fiind fidel cu ceea ce am spus la început, că dialogul cu Parlamentul European pentru mine e important, e, cred că concluzii... Savo įžango žodį aš pasakiau, kad dialogas su Europos parlamentu yra nepaprastai svarbus dalykas, taigi aš manau, kad viskas yra akivaizdu ir taip, kad aš tikrai esu atviras dialogui. Tada klausimai. Viena minutė klausimui, viena minutė atsakymui. Pono Danelis nėra. Luis yra. Era para uma interpelação à mesa. Queria interpelar queria fazer uma interpelação à mesa. Aš norėčiau, ponė pirmininkė, šitą pasakyti jums. Socialistų frakcija, mano frakcija, e, stengiasi, neteikė papildomų klausimų, kad kiti parlamentarai turėtų daugiau laiko. Aš tikiuosi, kad jūs pripažinsit mūsų pastangas. Taigi, tada suteikiu žodį ponui Danielis vienai minutiai. Grazie, prezidente, son qui. Čia aš pirmininkė, ačiū. Pone kandidatė į komisijos narius. Ar jūsų nuomonė ES žemės ūkio modelis atspindi socialinius principus, kuriais turėtų būti pagrystas Europos žemės ūkis? Kokių kitų vertybių jūsų nuomonė reikėtų sukurti? Ar Lisabono sutartis leis įgyventi, e, leis pakeisti čia padėtį? Așa cum vă spuneam, cred în opinia mea e, că. Kaip jau minėjau, tikiu, kad Europos žemės ūkio modelis yra visų pirma paremtas produkcijos kokybė ir įvairovė ir uh, žemės ūkio išsaugojimu visoje ES atsižvelgiant į kiekvieno regiono specifiką. Tu remiantis šio požiūrio taško, aš manau, kad akivaizdu, jog Europos žemės ūkio modelis yra glaučiai susijęs su Europos socialiniu modeliu. Mes tengiamės paremti ūkininkus visoje ES teritorijoje pasinaudodami žemės ūkio politiką ateityje mes stengsimės dar daugiau pastangų dėti būtent dėl šio tikslo. Todėl, kai kalbame apie įvairovę, reikia labai e, kalbėti ne vien tik tai apie maisto prekių įvairovę, bet taip pat ir apie žemės ūkio tipų įvairovę. Tai yra ES vertybė ir aš manau, kad tai yra tas elementas, kuris ir pateisina visą tą paramą, kurią ES ES piliečiai teikia ūk, žemės ūkiui Europoje. Puiku, toliau. Ponas Feynman, vieną minutę. <coughs> Chtěl uvítat, že máme komisaře z nového členského státu a e, zeptat se. Gerbiamas komisijos nary, aš sveikinu komisarą iš naujo šalies. Aš norėjau paklausti apie bendros e, žemės ūkio politikos ateitį. Uh, BŽUP naujose valstybėse narėse labai skiriasi nuo senųjų valstybių narių. Ar jūsų siekis per artimiausius penkeris metus yra užtikrinti tokias pačias sąlygas visose ES narėse? Ir ar jūs e, to tikslo sieksite, teikdamas pasiūlymus, kad e, naujųjų valstybių narių ūkininkams būtų suteiktos tokios pat sąlygos kaip senosios valstybės narsečių? Probabil că vă referiți în primul rând la plățile directe și aici. Jūs tikriausiai kalbate apie tiesioginės išmokas. Šioje srityje aš patvirtinau, kad noriu pateikti naujų pasiūlymų, kad nebebūtų skirtumų daroma tarp senų ir naujųjų valstybių narių dėl to, kiek skirtusi požiūris pagal pirmą ir antrąjį ramstį. Aš manau, kad bendra žemės ūkio politika turi atspindėti esamus skirtumus. Ir valstybės narėse yra reikiamų priemonių, kurios leidžia atsižvelgti į žemės ūkio specifiką e, skirtingose valstybėse narėse, nes vienose valstybėse narėse, ypač naujose, yra daugiau skirta finansavimo žemės ūkio nei senose valstybėse narėse. Ir aš manau, kad ateityje patobulins bendra žemės ūkio politika bus galima galima atsižvelgti ne vien tik tai į istorinės sąlygas, bet taip pat ir į žemės ūkio specifiką ir skirtumus ar valstybių narių. Ačiū. Pone Šaldemozė. Jeg sidder herovre. Øhm, bare ganske kort. Du var lige lidt inde på det. Marianne Fischer-Bohl, hun har kørt en øh, ganske hård linje over for... Jūsų pirmtakė laikėsi griežtos pozicijos tų valstybių atžvilgių, kurios nepakankamai kontroliavo žemės ūkio paramai skirtų lėšų panaudojimą. Ir e, kai kurioms netgi buvo sustabdyti mokėjimai. Auditorumo ataskaita pastaroji patvirtino, kad tokia politika buvo teisinga, nes liko mažiau išimčių, tačiau problemų yra kai kuriuose valstybėse, tame tarp ir Rumunijoje. Ką darysite, kad pinigai būtų tinkamai panaudoti? Ačiū, aš jau anksčiau minėjau, kad man yra labai svarbu užtikrinti, kad lėšos būtų naudojamos tik tinkamai ir atitinkamai e, kontroliuoti jų panaudojimą. Nemažai priemonių turime, kurios padeda valstybių narių dėmesį atkreipti į netinkamą lėšų naudojimą prieš išaldant išmokas, taip pat turime galimybių taikyti atitinkamas finansinės sankcijas. Kalbant apie Rumuniją, noriu pasakyti štai ką. Aš esu paskirtasis komisaras, tikiuosi, kad mano kandidatūra bus vėliau ir patvirtinta. Ir tikiuosi kompetitingų komisijos tarnybų paramos, jos jau įrodė savo vertę, sumažindamos bendrą netinkamo lėšų panaudojimo klaidų skaičių ir aš manau, kad mes turime teikti paramą valstybėms narėms siekiant spręsti panašaus pobūdžio problemas ir ES lygmenių galiu suštikrinti, kad aš dirbsiu ir vadovausios pirmiausiai Europos interesais, būdamas komisaru. Puiku. Aha. Pabaiga. Siamo molto contenti, caro komisario, siamo molto contenti del. Gerbiamas kandidatė, mūsų jūsų atsakymai labai džiugina. Kiek komisarų, kiek kandidatų į komisarus susilaukė tokių plojimų? Dėkoju jūs, už Jūsų atsakymus. Dabar e, padarysim pertrauką posėdėje ir norėčiau priminti koordinatoriams, kad e, susitiksime. Jūs dabar turit susitikti su savo parlamentarius, o pirmą valandą pradėsime debriefingą su koordinatoriais ir įvertinsime pono Čiolos pasirodymą šiame klausime. Taigi dabar baigiame.